Good morning. Labas rytas. Bonjour à tous. Please be seated. Prašau susėsti. Sveiki susirinkę į klausimus apie pagrindinių teisų hartiją. turint galvoje Lisabono sutartį ir po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Gerbiami deputatai, kolegos, dalyviai, kurie susirinkote į šį seminarą, šios klausimus, labai dėkoju visiems už tai, kad susirinkote. Ypač dėkoju mūsų svečiams, kurie šiandien atvyko. Tai yra ypatingi svečiai. Komisijos narė atsakinga už pagrindinės teisės ir pilietybę, ponė Vivian Reding. Čia jau yra antroji dalis parlamente vykstančio darbo šią temą. Tai yra piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto iniciatyva kalbėti tema apie pagrindinių teisų hartiją, jos gyvenimą, kuriant laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę. Vakar šio seminaro pirmosiuose dalyse išgirdome įdomių pasisakymų apie šią hartiją ir apie tai, ką ateityje reikės nuveikti teisėkuros srityje, tai yra šito parlamento e, darbas ir ką jis turės nuveikti, turi galvoje šią hartiją ir Lisabonos įsigaliojimą kur e, dirbant tokioje svarbioje srityje kaip žmogaus, teisų, te, e, žmogaus laisvių ir pagrindinių teisų įgyvendinimą. Taip pat yra ir teisingumo teismo kompetencija, bet žinoma ir visų valstybių narių atitinkamų teismų. Šis dialogas labai turtingas, labai turiningas, kuris vyksta tarp įvairių juridinių sistemų, juridinių institucijų visoje ES atsakingų už žmogaus teisų gynybą, kurie gina ES piliečius visoje teritorijoje. Taigi, Šiandien toliau kalbėsime apie pagrindinių teisų hartiją ir laisvės saugumo ir teisingumo erdvės kūrimą ir apie komisijos darbą žiūrėsime ir iš akademinės pusės, civilinės visuomenės pusės ir institucijų, kurios gina žmogaus teisės, pagrindinės teisės. Taigi tie, kurie nori tarti žodį ar užduoti klausimą, praneškite sekretoriai, galbūt pakelkite ranką ar, ar kaip kitaip pirmininkavintiems praneškite, praneškite savo vardą ar instituciją, kuriai atstovaujate šiame seminare ir turėsite galimybę paklausti. Taigi, suteikiame žodį komisariai Vivian Reding. Tada bus galima iš karto už, užduoti klausimus, į kuriuos atsakys komisarė. Taigi, ponė Reding. You, well... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Įsigalėjus Lisabono sutarčiai na, buvo pasiektas tikras istorinis proveržis, nes dabar mes turime tiesiškai privalomą hartiją, kuri, tiesą sakant, yra mūsų nuosavas pagrindteisų katalogas. Na, mes dabar turime šią kartą ir turime ją įgyvendinti praktikoje. Būtent todėl šių metų bėgėje komisija pristatys komunikatą, kuriame bus pateikta strategija skirtas kartijos įgyvendinimui. Taigi pagrindinis tikslas yra kiek įmanoma veiksmingiau į, užtikrinti teisę įtvirtintų hartijai įgyvendinimą, tam, kad jomis galėtų naudotis visi ES gyvenantys žmonės. ES prisijungia prie žmogaus teisų konvencijos ir tai yra kitas postuvis tam, kad būtų formuojama ambicinga žmogaus teisų politika. Europos žmogaus teisų teismas mažiau turės galimybę kištis į europinius klausimus, jeigu ES tiesiog leis pavyzdinius teisės aktus, o valstybės narės pavyzdingai juos įgyvendins praktikoje. Taigi, e, Hartija bus viso ko centras, traukos centras, politikos e, e, kompasas. Na ir ji bus iš karto gyvenima. Komisijos kolegijoje. Hartija turėtų būti tas orientyras, į kurį turėtų orientuotis visos tarnybos. Tikriausiai prisimenate, kad be gegužės trečią dieną e, visi komisarai Europos teisingumo teisme davė priesaiką įsipareigodami, vykdydami savo pareigas ir funkcijas laikytis hartijos. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, saugumos rytis yra būtent tas rytis, kurioje turime parodyti praktiškai, jog esame įsipareigoję laikytis hartijos. Saugumo politika pagrindinė, ir pagrindinės teisės visuomet turėtų būti derinamas tarpusavyje. O kai kalbame apie ES ir valstybių narių garantijas laikytis um, pagrindinių teisų hartijos, tai manau, kad visą tai pakilėjusi bendrijos sąjungos lygmenį galime pasiekti pažangos kovodami su organizuotu nusikalstamumu. Ir beje, visą tai labai tiksliai įvardinta ir Stokholmo programoje. Na ir kova su terorizmu turi būti vykdoma pilnai laikantis pagrindinių teisų hartijos nuostatų. Kągi, Taigi, kaip dabar, ką mes esame numatę daryti? Mano pirmasis prioritetas yra užtikrinti, kad e, sąjunga, leisdama teisės aktus, vadovausis Hartija. Ir tai turime daryti nuo pat pradžių teisėkuros procese. Tai yra, kai jau komisija formuluoja pasiūlymą. Komisija yra įsipareigojusi vykdyti labai griežtą priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad jos pasiūlymai atitiks kartijos nuostatas. Ir tokiu būdu komisija a, iš esmės orientuosis į, į pagrindinę teisų hartiją. Pavyzdžiui, analizuojant naujas iniciatyvas, a, Pavyzdžiui, komisijos konsultacinėse dokumentuose, žaliosiuose dokumentuose turėtų būti nušviesta būsimų iniciatyvų poveikis žmogaus teisų požiūrį. Ir pavyzdžiui, e, tai turėtų būti daroma visuomet rengiant naujas iniciatyvas. Bet to būtų atliekamas ir poveikio vertinimas. Tai yra, turėtų būti vertinima, kokį poveikį pagrindiniams teisėm turės uh, naujas pasiūlymas. Taigi čia poveikio vertinimas įgauna naują vaidmenį. Atliekant poveikio vertinimą turėtų būti nustatyta, kokios žmogaus teisės ga, žmogus teisė galės būti paliestas ir reikės labai nuosekliai ištirti, kokį poveikį konkrečiam žmogaus teisėm turės siūloma politika. Taip pat bus įvertinama, kiek reikėtų imtis veiksmų tam, kad siūloma politika ar teisės aktai nepažeistų žmogaus, akt, e, žmogaus teisų. Ir beje, tai liečia ne vien tik tais komisiją, E, viso to turėtų laikytis ir taryba. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime į baudžiamosios teisės rytį ir čia taryba norėtų suformuluoti pasiūlymą, šiuo metu dar nebuvo atliekamas teisės, ne, atliekamas poveikio vertinimas žmogaus teisėms ir aš manau, kad ateityje tokio poveikio turėtų būti uh, turėtų būti atliekamas. Šiaip normalus poveikio vertinimas yra atliekamas, bet turėtų būti atliekamas poveikio vertinimas ir žmogaus teisėms. Ši hartija bus tarsi kompasas ir čia nereikėtų apsiribuoti pirminių pasiūlymų etapu. Per visą teisėkoros procesą hartija turėtų būti tuo kompasu, tokiu būdu užtikrinant, kad uh, E, diskusijų tarp parlamento ir tarybos pasakoje suformuluotas tekstas lygiai taip pat atitiktų hartijos nuostatas. Ir čia visos institucijos turi bendrą kolektyvinę atsakomybę. Taigi turime užtikrinti, kad e, kompromisas pasiektas tarp tarybos ir Europos parlamentas bus vertinimas pagal tai, ar jis atitinka žmogaus teisų hartiją. Ir beje, E, Stokholmo programoje vadovo taryba įtvirtino atitinkamas nuostatas. Taigi instituciniu lygiu e, reikėtų patikrinti, kaip pasiekti tos ateities su žmogaus teisų hartija, reikia atitinkamai vertinti tiek pas, pateiktus pakeitimus, tiek ir sudėtingus kompromisus. Aš manau, kad visi šie klausimai turėtų būti ištirti ir nebejoju, kad Libė komiteto patirtis šis rytyje bus išties labai naudinga. Kaip jau prieš tai minėjau, lygiai tie patys reikalavimai galioja valstybių narių iniciatyvoms e, e, policijos bendradarbiavimo, teismų bendradarbiavimo srityje. Net jeigu ir manome, kad greičiausiai tos iniciatyvos bus gan retos, vis dėlto jas turi lydėti poveikio vertinimas, kuriuo metu bus ištiriamas poveik, iniciatyvos poveikis pagrindiniams teisėms. Taigi, tekstas parengtas, institucijos dėl jo balsavo ir dabar šis tekstas turi būti įgyvendintas, įdėktas į ES valstybių narių teisė ir tai turi padaryti valstybės narės. O komisija pasinaudos visomis iš sutarčių išplaukiančiamis priemonės, tokiu būdu užtikrindant, kad e, hartija, atit, kad nacionaliniai teisės aktai uh, išleisti tam, kad būtų gyventi europiniai teisės aktai, atitiktų žmogaus teisų hartijos nuostatas. O komisija savo ruoštų, jį reikalui esant, imsis procedūros dėl pažeidimų. Na, šiame klausime dalyvavo pilietinis ats, visuomenės atstovai, taip pat ir žmogaus teisų agentūros atstovai, parlamento nariai ir aš manau, kad tai tikrai puikia proga, proga išsiaiškinti, kokia padėtis yra vietoje. Agentūra galėtų suvaidinti esminį vaidmenį, teikdama mums patikimus ir išsamis duomenis apie padėtį ES valstybėse narėse, tam, kad galėtume nustatyti tas rytis, kurias ES galėtų imtis veiksmų. O pilietinė visuomenė taip pat uh, galės padėti nustatyti, kur konkrečiai kasdienime gyvenime reikėtų imtis veiksmų. Visa tai yra labai naudinga. Ir beje, komisija rengs metinę ataskaitą apie Hartijos įgyvendinimą. Ypač daug dėmesio bus skirma tam, kaip ES institucijos laikosi hartijos nuostatų. Taip pat ataskaitoje bus um, kreipiamas dėmesys, kaip hartija įdėgiama tose srityse, kur ES turi kompetenciją veikti. Mes pateiksime pavyzdžių iliustruojančių, kaip hartija uh, atsiliepia konkretiems ES veiksmams. Na ir ta metinė ataskaita ir e, metinės politikos diskusijos parlamente ir taryboje leis suvokti, kas jau padaryta ir kokiu veiksmu dar reikia imtis. Na, turint visą tai galvoje, tikriausiai supratote, kad e, čia ne vien tik tais viskas atitinka komisija atsakingi už pagrindinės teisės. Tai yra visų institucijų tarnybų ir suinteresuotų šalių užduotis ir atsakomybė. Turime suvienyti mūsų jėgas tam, kad šios hartijos nuostatos būtų įgyvenintas praktiškai. Ši hartija nėra tik tais dalykas, kurį suformulavo institucijos. Tai turėtų būti kompleksas kiekvienos institucijos ir kiekvienos valstybės narės veiklai. Kadangi šį kartą dabar įsigalioja teisiškai, tai tai reiškia, jog mes pradėjome naują Europinės integracijos etapą. Aš nebejoju, kad parlamentas, tarybos ir uh, valstybės narės ir taryba palaikys mus ir galėsime tokiu būdu suformuluoti hartijos dėgymo kasdienime gyvenime kultūrą. Ačiū. Thank you, Madam Commissioner. Now it's... Ačiū, gerbama komisarė, dabar suteiksime žodį deputatams. Pirmiausia, Kingė Gal. Ačiū, pirmininkė. Kaip Libė komiteto pranešėja pagrindinių teisų klausimais. Aš labai džiaugiuosi šiuo klausimu. Vakar buvo labai vaisinga diena ir labai džiaugiuosi taip pat, kad ir komisarė atvyko, nors ir nelabai gerai jaučiasi, bet visgi sutiko su mumis pabūti šį rytą. Pritariu Jums dėl to, ką Jūs kalbėjote apie komisijos vaidmenį. įgyvendinant pagrindinių teisių hartiją. Dabar mes turime teisiškai privalomą dokumentą, kuris yra labai modernus ir reikia jį įgyvendinti. Šis, šie dviejų, dviejų dienų klausimai, taip pat ir mano pasisakymas yra suteltas ties tuo, kokį vaidmenį turi skirtingos institucijos įgyvenant pagrindinių teisų hartiją kuri institucija turi kokį darbą nuveikti ir ar tos institucijos yra pasirengusios daryti tai, ką turi daryti. Institucijose mes sukūrėme tam tikrus mechanizmus ir dabar mūsų pareiga yra imtis įgyventi pagrindinių teisų hartiją. Džiaugiuosi, kad jūs šiandien ir anksčiau esate sakėte, kad, sakiusi, kad nebus jokios tolerancijos šios hartijos pažeidėjams. Visiškai pritariu, kad agentūros vaidmuo yra mums sprendimų prieimėjams pateikti e, patikimus duomenis, kad mes galėtumėm priimti sprendimus norėčiau paklausti, kaip manote, kai mes gausime metinę ataskaitą, jinai bus svarbi ir mums, parlamentui ruošiant pranešimą, ruošiant ataskaitą, kaip manote, kas bus, jeigu įvyks pagrindinių teisų pažeidimas? Ačiū. Jeigu sutinkate, komisarė, galbūt paklausime dar kelių norinčių paklausti? Iš karto į kelis klausimus galėtumėte atsakyti. Pona Anjolili. Grazie Presidente, soprattutto grazie al Commissario Reding. Eh, una domanda. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiami komisariai. Labai trumpas klausimas. Ankstesnė Europos komisija, mano nuomonė, pasiūlė, labai drąsiai pasiūlė direktyvą dėl mažamečių teisių. Tai yra pirmo, pirmasis kartas. Tai buvo pirmasis kartas, kai komisija bandė tam, tam tikrą prasme reglamentuoti mažamečių teisės. Mes, Europos parlamentas, labai palankiai žiūrime į tokias iniciatyvas. Per daugelį metų diskusijose buvo kalbama, kad reikia palaukti, kol įsigalios Lisabonos sutartis, ypač pagrindinių teisų hartija. Nes turėdami šią hartiją jau turėsime juridinį pagrindą ES lygmenių, kad galėtumėm ginti mažamečių teisės. nenoriu leistis į labai detalės diskusijas apie tai, bet norėčiau paklausti jūsų, kokia yra jūsų nuomonė apie mažamečių teisų apsaugą ir visą teisinę bazę įsigaliojus pagrindinių teisų hartijai. Ačiū. Mulțumesc, domnule președinte. E, mulțumim, doamnei comisar, pentru. Dėkoju, pane pirmininkė. Taip pat ačiū gerbiamai komisijos nariai už tai, kad dalyvauja šiandieną su mumis posėdė, taip pat už jos pranešimą. Pažįstame šią komisijos narę ir tikime, kad ji tikrai savo įsipareigojimus visus įvykdys. Na ir turiu klausimą, turint omenyje, kad laisvės saugumo ir teisingumo erdvė teoriškai yra siektinas idealas, bet ES piliečiai iš tiesų gali veikti bendroje erdvėje ir naudotis jiems suteikiamomis teisėmis. Noriu paklausti komisijos narės, kokios yra praktinės priemonės kuriomis galima būtų priversti valstybės narės iš tiesų įgyvendinti, saugoti tas pagrindinės teisės. Kitaip tariant, kaip ES gali imtis veiksmų, kad apsaugotų kiekvieną pilietį nuo e, pagrindinių teisų pažydimų, kadangi kreipimasis į teismą dažnai yra labai ilgas kelias sudėtingas kelias. Pone Boskurt. Eh, ehm, Ačiū komisarė už įvadą į šią temą. Labai džiugu matyti ir žinoti, kad ponia komisarė taip eh, aktyviai dirba šioje srityje. Turiu klausimą. <clears throat> Man susidaro toks įspūdis, kad bus įvairių vertinimų ir analizių palyginimų, kaip yra viskas teorijoje ir kaip viskas įgyvendama praktikoje. Tam, kad e, prižiūrėtume, ar laikomas iš tos hartijos. Manau, kad ne komisija pažeis šią hartiją, bet ar bus tam tikros e, minimalios ir e, maksimalios ribos. Kita vertus, ką galima pagerinti, kad būtų geriau įgyvendinama pagrindinių teisų hartija? Ar tik tai žiūrint, ar nėra pažeidimų, ar kažkaip galbūt komisija galėtų būti lik ir tokia varomoji jėga e, imtis įvairiausių nediskriminavimo kampanijų ir panašiai. Komisija galbūt ir negalima jos kaltinti, bet taryba dažnai lik ir stabdo pagrindinių teisų įgyvendinimą. Yra ir kitų e, institucijų, taip pat ir ne ES konstitucijų, pavyzdžiui, Europos taryba dirba su pagrindinėmis teisėmis, ar bus ryšių, pavyzdžiui, su Europos taryba, su kitomis institucijomis. Vakar girdėjau, kad bus tyrimo komisija suburta dėl e, vaikų išnaudojimo katalikų bažnyčioje. Ar komisija dirbs šią temą, nes manau, kad šita tema iš tikrųjų daugu, daugumoje valstybių narių yra labai svarbi šiuo metu. Ačiū. Pone Bauer. Yes, please. Köszönöm szépen, én is nagy örömmel látom itt. Ačiū. Labai džiaugiuosi džiaugiuosi tuo, kad e, gerbimo komisijos narė atvyko į mūsų šios dienos posėdį ir noriu užduoti gana konkretų klausimą. Bet juk ir pati komisijos narė pateikė konkrečių pavyzdžių. Kalbu apie dabartinę teisinę padėtį. Pagrindinių teisių hartija turėtų būti taikoma ir tada, kai valstybės narės e, taiko ES teisę. Ir yra du nediskriminavimo e, principai bei direktyvos. Mano klausimas štai toks. Dabartinė direktyva numato diskriminavimo draudimą dėl etninių priežasčių, bet ne dėl bet tai nėra baudžiamosios. Bet, dėl kalbinės, bet ne dėl kalbinės kilmės. Taigi, jeigu taikoma atitinkama direktyva, reikėtų taip pat atsižvelgti ir į nediskriminavimo dėl kalbinės e, kilmės, dėl etinės kilmės principą. Per mūsų yra nevyriausybinės organizacijos atstovė Marisa Sil Oinu. Prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pagrindinių teisų hartijos pirmame straipsnėje yra atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia gerbti ir saugoti žmogaus orumą. Tie žmonės, kurie kenčia nuo skurdo, yra ypač pažeidžiami tiek e, tai susiję tiek su kultūrinė, tiek su socialinė, politinė plotme. Taigi kyla didžiulis pavojus žmogaus orumui tokiais atvejais. Taigi klausimas komisijos nariai, ar komisija atsižvelgs ir į šį klausimą, į šią sritį, ypatingos skurdo atvejus. Jūs kalbėjote apie tikrą teisinę kultūrą, bet aš manyčiau, kad galima būtų siekti ir kovos su skurdu kultūros, siekiant būtent apsaugoti tokiu būdu pagrindinės teisės. Ačiū komisijos nariai. Pone Kalas klausė, kada ir ar bus parengta ataskaita. Galiu atsakyti jai labai konkrečiai. Mes manome renkti dvi ataskaitas, tai vienas bus komunikatorius ir jame, jame bus e, nušviesta pagrindinteisių politika, kurio turėtų vadovautis visas ES institucijos, o taip pat e, komunikate bus kalbama apie tai, kaip šią politiką įgyvendinti praktiškai valstybėse narėse. Taigi, taigi šioje ataskaitoje jie bus e, veikiau kalbama, kaip teoriškai viskas bus įgyvendinama. O po to metinė ataskaita bus daug konkretesnė, ji bus rengiama kasmet ir joje bus e, nušvečiama, ar politika buvo įgyvendinta praktiškai ir davė rezultatų, ar jį pasitvirtino, ar nepasitvirtino, o taip pat e, bus nustatyta, kur reikėtų pataisų O taip pat bus nušvesti septyni pavyzdžiai. Taigi ataskaitoje bus kalbama apie praktikos praktinį gyvendinimą. Komunikatas bus parengtas vienas, o ataskaitas, metinės ataskaitas, kaip tai sako pats pavadinimas, bus rengiamas kasmet. Na ir šiais metais komunikatas ir ataskaita bus uh, apjungti ir svarbesnis bus komunikatas, nes e, e, šiais metais metinė ataskaita bus labai trumpa, nes gyvenimo laikotarpis trumpesnis, o 2011 metų metinė ataskaita e, bus daug svarbesnė. Na, kaip ten bebūtų, manau, kad spalio pabaigoje veikiausiai galima tikėtis tų dokumentų ir kai jau žinosime konkrečią datą, informuosiu ir pranešę tam, kad jūs galėtumėte pasirinkti savo konkrečiam darbui. Pone e, Angelylį uždavė klausimą dėl mažumų klaus teisų. E, sutarties antrame straipsnėje kalbama apie e, mažumų teisės, o Hartijos 21 straipsnėje taip pat įtvirtintos šios teisės. Taigi šio požiūriu dar teks nemažai padirbėti. Ir beje, nuo tada, kai pradėjau eiti komisarės pareigas, jau praėjo keletas mėnesių, tai per tą laikotarpį aš gavau maždaug apie 600 užklausimų. Taigi galite įsivaizduoti, kad kai kurie iš mano bendradarbių mano komandos nieko kito nedaro, kaip atsako iš šios klausimus. Kaip ten bebūtų, esu parlamentui pažadėjusi, kad e, naujame generalinėme direktorate bus vienas langelis, jis veiks nuo Liepos pirmos dienos ir parlamentas e, turės tą vieną langelį, į kurį galės kreiptis dėl mažumų teisių. Ponas Hansen. Pone Hansen. Jūs klausite, kai, kaip mes galėtume įtakoti ir kontroliuoti pagrindteisių įgyvenimą valstybių narių lygmenių. Aišku, mums čia reikės išanalizuoti tai, kas daroma valstybėse narėse. Ir analizės rezultatai bus įtraukti į metinę ataskaitą. Na, jūs klausite galbūt, kaip mes, kaip institucijos, laikomės pagrindėsių hartijos, o taip pat ir taryba, valstybės narės teisė laikosi hartijos. Ir jeigu mums nepavyks kitaip išspręsti problemas, tai tuomet reikalui esant bus pradėtas e, procedūras bylas dėl pažeidimų. Pane Tika klausė dėl poveikio vertinimo. Komisija vadovausia taisyklę, kad e, kiekvienas komisijos pristatytas teisės pasiūlymas nebus pristatomas tol, kol nebus atliktas poveikio vertinimas. Na ir paprastai e, vertinamas to pasiūlymo ekonominis ir socialinis poveikis. Na, kol kas nebuvo atliekamas poveikis pagrindiniams teisėms. Ir beje, komunikate, kurį jums pristatysiu rudenį, bus kalbama apie tai, kad norime, jog teisėkuros pasiūlymo poveikis e, pagrindiniams teisėms taptų įprastiniu dalyku, kad jis visuomet būtų atliekamas. Ir tarybai teks priprasti prie to, jog turime naują sutartį, turime hartiją. Ir turime nuolat apie tai priminti. O kai, tai, kai dėl e, Europos tarybos, tai žinote, kad uh, turiu įgaliojimą uh, dėl, dėryboms dėl ES prisijungimo prie pagrindinių teisų konvencijos ir atitinkamai susitinku su Europos tarybos atstovais šiais klausimais. Pone Bauer klausė dėl kalbų, dėl kalbos ir ji teisi. Direktyvoje dėl nediskriminavimo atitinkamų nuostatų nė, dėl kalbų nėra, tačiau Hartijos 21 straipsnėje yra atitinkamos nuostatos, kurios uždraudžia bet kokį diskriminavimą dėl e, priklausomybės nacionaliniai mažumai ar dėl atitinkamos kalbos vartojimo. Hartija yra privalomo pobūdžio. Ji, ji labai svarbi ir jos nuostatų bus laikomasi. Bet vėlgi, kai dėl e, vidinės valstybių narių lingvistinės, kalbinės politikos, įskaitant politikos liečiančios mažumų ir regioninės kalbas, čia prerogatyva tenka ES valstybėms narėms. Taigi ES nėra teisės akto reglamentuojančio kalbų vartojimą. Aišku, jeigu bus klausimų susijusių su ES teisės taikymu, tuomet komisija turės teisę kištis. Tačiau norėčiau priminti e, Europos tarybos hartiją dėl regioninių ir mažumų kalbų vartojimą, o taip pat e, pagrindų sprendimą dėl mažumų teisės apsaugos. Štai darau atkreipiu dėmesį atitinkamą Europos tarybos teisės aktą. O kai dėl skurdo, tai taip, komisija. Tai darėme ir Europo 2020 kontekste. Ir žinau, kad mano kolega, ponas Ando, atsakingas už socialinius klausimus, šiuo metu kaip tik dirba tie strategija skirta kovai su skurdu įskaitant ir kovą su ypatingai aštriu skurdu. Ir visa tai bus įtraukta į strategiją Europą 2020. <clears throat> Ačiū komisarė. Žinome, kad jūs prastai jautėtės šiandien. Tai labai dar ypatingai dėkojame, kad vis tiek atvykote į posėdį. Dabar duosime žodį kitam mūsų svečiui. Atsisveikiname su komisarė. Mums tikrai buvo dėlė garbė, kad jūs dalyvavote šiame posėdėje. Ačiū. Pagal mūsų darbo atvarkę suteiksime žodį ponui Morton Jerom. Jis yra ES pagrindinių teisų agentūros vadovas. Pone Džerom. Ačiū gerbiamas pirmininkė, komisarė Reding, gerbiami deputatai, ponai ir ponios. Dėkoju, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame klausime. Manau, kad Lisabono sutarčiai įsigyvendinus šitas klausimas yra pačiu laiku. Dabar labai svarbu anksti iš karto pradėti kalbėti apie pagrindinės teisės, kaip mes užtikrinsime, kad įvairiausi pagrindinių teisų aspektai visose institucijose bus gerbiami. Įgyvendinti pagrindinių teisų hartiją yra vienas iš sudėtingiausių uždavinių. Pagal Eurobarometrą 62 procentai Europos piliečių mano, kad žmogaus teisų gynimas yra svarbiausia vertybė, kurią turi ginti Europos parlamentas. Norėčiau pasidalinti mūsų mintimis, kaip įgyvendinti šią hartiją. Aš kalbėsiu apie tris būdus, kaip galima pasiekti, kad šita hartija tikrai turėtų įtakos e, gyvenimui, piliečių gyvenimui. Pirmiausiai, manau, kad teisės, kurios yra išdėstytos ant popieriaus, turi tapti praktinėmis teisėmis. Kaip jau buvo e, sakyta, hartija yra paprasta, aiški ir suprantama. Hartija Europai e, yra maždaug tas pats, kas kaip teisų, kaip teisų bilis. Čia yra išdėstos visos pagrindinės teisės, kaip pavyzdžiui, e, ir teisė išvarę aplinką. Tai yra pirmasis žmogaus teisų dokumentas, kuriame kalbama apie duomenų apsaugą kaip atskirą teisę, o ne kaip privatumo teisės dalis. Ir čia yra tik tai keli pavyzdžiai, bet pavyzdžių yra labai daug, galima būtų išsamei kalbėti apie šią hartiją. Turime užtikrinti, kad šios teisės, kurios yra išgulytos popieriuje, turi būt, turėtų būti žinomos teisės, prieinamos teisės kad jos neliktų vien ambicijomis, taroškimais ir jos turi tapti realybę. Tai galime pasakyti apie kiekvieną teisę, kuri yra mm, šioje hartijoje, bet ypatingai apie nediskriminavimo teisę. Iš patirties žinome, kad e, visuomenė mažai išmano apie pagrindinės teisės. Be to, labai didelį susirūpinimą kelia, kad ypatingai tos grupės, kurios gali būti e, diskriminuojamos, ypatingai mažai žino apie savo teisės, pavyzdžiui, etninės arba lytinės mažumos. Pagal tyrimus tarp etninių mažumų tik tai ketvirtadalis žinojo, kad yra tam tikrų teisės aktų, kurio, pagal kuriuos jie ne, negali būti diskriminuojami e, jokiose srityse. Taigi tas mažas žinojimas, bet to nepasitikėjimas policija, e, nežinojimas, į kokią instituciją galima kreiptis. Visa tai veda prie to, kad 80 procentai apklaustųjų per pastarosius 12 metų buvo diskriminuojami ir nesikreipė į jokią instituciją kompetitinga institucija dėl šio diskriminavimo. Panašiai, panašių duomenų gavome ir tyrimė dėl homofobijos, kuris buvo patiktas parlamentui pernai. Žinoma, jeigu nepripažinsime, kad diskriminavimas yra neteisėtas, neteisėta veika ir jeigu e, tas asmuo nepraneša atitinkamai institucijai ir toliau viešies nebaudžiamumas, o tos aukos liks lik ir nematomos. Taigi, ką galima, padaryti, ką galima būtų padaryti? Pirmiausiai, reikia užtikrinti, kad kiekvienas asmuo turėtų prieigą prie atitinkamų mechanizmų, kada jiems to prireiktų. Taip pat reikia daugiau pastangų įdėti, kad praneštumėm žmonėms apie jų teisės, ypač tiems, kurie yra ypatingai pažeidžiami ir taip pat, kad jie žinotų, į ką galėtų kreiptis, jeigu jų teisės bus pažeistos. Tai žinoma, bus ilgas procesas ir tiek komisija, tiek parlamentas, tiek vyriausybė, tiek teismai, e, pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos turės prisidėti prie šio darbo. Bet žinoma, tas atspirties taškas turėtų visada būti iš piliečių. Reikia informuoti kaip Europos piliečius, kaip jie, m, mm, turi, kaip jie gali pasinaudoti šiomis teisėmis. Ir tai buvo kalbama ir Stoholmo programoje. Antras būdas pagrindinės teisės turi būti pačioje ES teisėkuros širdyje. Pagal Lisabonos e, sutartį mes turime kovoti už pagrindinės teisės visose ES veiklos kontekstuose ir visame teisėkuros procese. Jau kalbėjome, kad ES prisijungia prie Europos žmogaus teisų konvencijos ir Junktinių tautų konvencijos dėl neįgalių asmenų teisių. Iš to matome, kad visi įstatymai turi atitikti pagrindinės teisės. Buvo labai džiugu išgirsti, kad e, Pone Reding pristatė visus žingsnius teisėkros procese, kurie bus žengti kovojant už pagrindinės teisės. Labai svarbu, kad iš pat pradžių dirbtume šioje srityje tam, kad sukurtume pagrindinių teisų įgyvendinimo e, bazę. Parlamento procedūros, parlamento darbo procedūros taip pat buvo pakeistos tam, kad visi teisėkuros pasiūlymai visiškai atitiktų pagrindinių teisių hartiją. Stoholmo programoje buvo prašoma ES institucijų naudotis pagrindinių teisių agentūros duomenimis ir profesionalumu, kuriant kuriant e, teisės aktus, kurie yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Agentūra dirba tam, kad galėtų pateikti tyrimus, patikimus duomenis apie pagrindinių e, teisų klausimus valstybėse narėse, tam, kad galėtų prisidėti ir padėti kuriant e, teisės aktus. Trečias ir paskutinis pasiūlymas šios hartijos įgyvendinimas turi būti bendras projektas. Įgyvendinimas nėra tik tai ES darbas. Visi turi dalyvauti, tai taip pat ir teisėkura visais lygmenimis ir, ir e, sveikatos apsauga ir, ir, ir viso, visos, visi kiti lygmenys. Jeigu norime, kad pagrindinių teisų hartija tikrai turėtų įtakos e, kasdieniam gyvenime, Tai būtent nacionaliniu lygmeniu turi pirmiausia būti gyveninta pagrindinė teisų hartija, nes būtent nacionaliniu lygmeniu yra matomas tas rezultatas. 2009 metais 16 tūkstančių prašymų. Atsiprašau, į e, Europos žmogus teisų teismą buvo kreiptas į 16 tūkstančių kartų iš visų 27 valstybių narių. Kad sumažėtų šis skaičius, reikia stiprinti pagrindinių teisų hartose gyvenimą nacionaliniu lygmeniu. Kol kas Domenų apsaugos institucijos, pagrindinių teisų apsaugos institucijos dažnai neturi pakankamai e, nepriklausomybės, įgaliojimų ir išteklių tam, kad tiktų šioje srityje efektyviai. Ir tai reikia turėti galvoje ir imtis veiksmų nedelsiant. Dabar Lisabono sutarties šviesoje turime puikią progą dirbti pagrindinių teisų hartijos įgyvendinime ir tai turėtų būti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendras darbas. Šis bendradarbiavimas, iš tą bendradarbiavimą galėtų būti įtrauktos ir nacionalinės žmogaus teisų, teisės ginančios institucijos. Gyvenant finansų krizės laikais kyla rizika, kad pilietinės visuomenės organizacijos negalės aktyviai dalyvauti šioje veikloje dėl finansavimo trūkumo. Turime labai pasistengti, kad netrūktų finansavimo tam, kad piliečių, pilietinės iniciatyvos, pilietinės organizacijos galėtų pakankamai aktyviai dalyvauti pagrindinių teisių klausimuose nacionalinių lygmenių. Vietinis lygmuo yra vienas svarbiausių lygmen, lygmenų, būtent vietinės institucijos turi didelę įtaką tam, kaip piliečiai supranta savo pagrindinės teisės. Tam, kad paskatintume pagrindinių teisų įgyvendinimą vietiniu lygmeniu, reikia kreiptis į regionų komitetą. Šis komitetas irgi turi labai svarbų vaidmenį šiame svarbiame darbe. Taigi visi šie svarbus komponentai yra būtini. Kuo bus didesnis ir aktyvesnis dialogas ir bendradarbiavimas, tuo sklandžiau įgyvenysime šį projektą. Apibendrinsiu gindami pagrindinės teisės ES nukeliavome ilgą kelią ir negalime sustoti. Jeigu norime, kad pagrindinės teisės būtų mūsų gyvenimo tikrovė, reikia imtis naujų priemonių ir kurti naują teisinę bazę. Tikiuosi, kad pateikiau pasiūlymų, kokia kryptimi tą mūsų kelionę galima būtų pakreipti. Pirmininkas, ačiū. Yra daug norinčių pasisakyti ir paklausti dėl laisvės saugumo ir teisingumo erdvės. Siūlau ponui Jan Jerab suteikti žodį. Jis yra Junktinių tautų vyriausias žmogaus teisų komisaro regionis atstovas Europai. Tada suteiksim žodį ponui Štefano Rodota. Jis yra konvento rengus ES pagrindinių teisių hartiją narys. Ir išklausę šių dviejų prelegentų, pradėsime bendras diskusijas. Taigi, ponė Džerab, žodis jums. Thank you, Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti jūsų komitetai už tai, kad pakvietėte mane į šį klausimą kaip Junktinių tautų žmogaus teisų e, komisarą ir galiu dabar dalyvauti diskusijose dėl pagrindinėsių hartijos įtaka e, laisvės saugumo ir teisingumo erdvės e, rutuliojimis Europos Sąjungoje. Įtvirtinus Europos pagrindinių teisų hartiją, o taip pat įsteigus atitinkamą ES pagrindinių teisų agentūrą, ES žmogaus teisų padėtis buvo labai sustiprinta. Įsikaliojus Lisabonos sutarčiai, ši hartija tapo teisiškai privaloma valstybėms narėms. Ir tai rodo, jog ES yra labai įsipareigojusi užtikrinti pilietinių ekonominių, ekonominių ir politinių teisų užtikrinimą. Na ir hartijoje yra įtvirtintas tos pačios teisės, kurios atitinka ir valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus. Ir, ir visi šeši. šeši skyri hartijai ir atitinka ir egzistuojančių jungtinių tautų pagrindinių teisų instrumentus. Bet aišku, hartija yra didelis žingsnis į priekį tiek simboliniu, tiek ir turinio požiūriu, kadangi e, teisės išplėstos, jas e, tarp jų dabar yra naujų ekonominių, socialinių teisų, taip pat ypatingai jautrių e, grupių apsauga Taigi tai hartija yra naujas ir modernus instrumentas, tačiau hartijos poveikis ES institucijams yra ribotas, o taip pat ribotas ir valstybėms narėms, kurios įgyvenina ES teisę. ES yra prisijungiasi prie tarptinių įsipareigojimų, kuriuose nenumatyti tokie pribojimai ir kaip nurodė generalinio direktorato vadovas, ES pati neseniai prisijungė prie tautinės e, sutarties jungtinių tautų kontekste, tai yra žmonių su negale hartijos. Taigi, tas e, teisės įteis, įtvirtintas hartijoje, o taip pat atsižvelgiant valstybių narių įsipareigojimus pagal tarptautinės sutartis, šie dalykai siejasi ir jie turėtų būti išryškinti. Ir aš manau, kad tai reikėtų orientuotis būsimame teisėkuros procese, kuriant ir įdėgiant valstybės e, e, kuriant ir gyvenant teisės aktus. Visą tai darant reikia atsižvelgti valsy, privalomų pobūdžio valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus. Taip pat pasakytina apie teisingumo laisvės ir um, saugumos rytį. Uh, Na ir manau, kad sudarant ir gyvendinant hartiją buvo atsižvelgiama į Junktinių tautų žmogaus teisų įtvirtimo agentūrų veiklą. Manau, kad joms čia turėtų būti suteiktas ypatingas vaidmuo, vertinant ir įgyvendinant būsimus teisės aktus, be kitako įgyvendinant juos nacionaliniu lygiu. Taigi, man labai malonu e, informuotis apie tai, kad šios sutarties priežiūros organų vadovų susitikimas pirmas iki įvyks už Ženevos ribų. Tai yra Briuselėje Liepos 1-2 dieną Solvei bibliotekoje ir to susitikimo kontekste vyks du vieši klausimai, kurių metu ES bei atsto, institucijų atstovai bei pilietinės uh, visuomenės atstovai susitiks diskusijoms. Na ir čia reikėtų paminėti atitinkamus įgaliojimus. Pavyzdžiui, atliekamas apžvalgas, pavyzdžiui, jungtin, pagal Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos metiniuose susitikimuose valstybės narės gali nušviesti problemas, o taip pat veiksmus, kurių imasi joms įveikti. Taip pat e, sutarties šalims yra teikiamos rekomendacijos, kurios paprastai bus labai svarbios įgyvendinant kartijos nuostatas. Taigi tai yra dar vienas tikinantis argumentas dėl nuoseklumo. Na, ES institucijos turėtų taip pat prisidėti prie žmogaus teisų užtikrinimo priežiūros valstybės narėse. Tai yra labai svarbu tam, kad ES būtų užtikrintos teisės e, tvirtintos hartijoje bei tarptautinėse sutartyse. Jeigu toks, tokia priežiūra bus atliekama tinkamai, tai ji uh, turės įtakos ES įsipareigojimams uh, užtikrinti žmogaus teisės ir kitose pasaulio regionuose, o taip pat stiprinti sąsajas tarp vidinių ir išorinių sąjungos veiksmų sričių, nes jeigu ES nepavyks tinkamai prižiūrėti valstybių narių ir veikti iš, išriškėjusių problemų, tai tuomet, kai kalbame apie tarptautinį kontekstą ir atitinkamus klausimus, tai tuomet ES tarsi leis būt, pati savo būti užsipilta dėl dvigubų standartų. Uh, laikymosi ir todėl ji negalės suvaidinti tinkamo vaidmens žmogaus teisų srityje. Todėl, aišku, labai svarbi yra priežiūra pagrindinė teisė saugumo ir teisingumo srityje, nes čia būtent susitinka išornė ir vidinė dimencija, pavyzdžiui, migrantų, e, e, žmogaus teisės, žmogu, pagrindinė žmogu, asmens duomenų apsauga, kovo su terorizmo politika, o taip pat ir klausimai susijęs su žodžio o, ir tikėjimo laisvė. O tai kitas, kitais svarbiais klausimais, kurie yra įtraukti į Stokholmo programą. Dabartiniai veiksmai skirti Stokholmo programos įgyvendinimui rodo, kodėl yra labai svarbu užtikrinti sąsajas tarp Europos lygių taikomų veiksmų valstybės narėse, besirenčių hartijos nuostatomis ir tarptų jau egzistuojančių valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, būtinybė įtraukti, uh, uh, įtraukti kankinimo aukas kaip uh, pažeidžiamų grupių atstovus. Uh, Na, o taip pat, e, pavyzdžiui, vaiko interesai turėtų būti tas rodiklis, kurį būtų orientuojamasi numatant priemonės ir sprendimus skirtus susijusius su vaikais. Čia, pažiūrėjau, aš paminėčiau e, teisės aktus reglamentuojančius elgesį su nelydimais nepilnamečiais. Mm, taigi labai svarbu, kad naujas teisinis pagrindas būtų konkrečiai gyvendintas praktikoje. Jau buvo minėta, kad pirmiausia Europos komisijai tenka ypatingas vaidmuo. Na, jau ir anksčiau, kai buvo formuluojami konkretus pasiūlymai liečianti žmogaus teisės, pavyzdžiui, prieglapšio teikimo ir nediskriminavimo komisija suvaidino svarbu vaidmenį. Todėl aš norėčiau pagirti komisiją už jos elgesį ir paraginti komisiją, kad ji toliau rūpintųsi, kad tie pasiūlymai būtų suprasti ir tinkamai gyvendinti, nors juos įgyvenant yra susidurima su sunkumais kai kuriuose valstybėse narėse. Lygiai taip pat svarbu, po to, kai jau buvo patvirtinta e, žmogaus teisų konvencija, kad kiekvienas teisės pasiūlymas būtų lydimas poveikio vertinimas, skirto įvertinti teisės pasirimo poveikį hartijos nuostatams ir taip pat atliekant poveikio vertinimą būtų atliekama atitiktis hartijai, o taip pat e, atitiktis svarbiams tarptautiniams standartams. Jeigu yra pasiūlymų, pasiūlymų liečiančių vaikus, tai aš manau, kad jums čia reikėtų orientuotis į vaikų teisų konvenciją. Uh, Taip pat ir parlamento vaidmuo išaugo ir tai yra ypatinga proga užtikrinti sąsas tarp ES politikos ir įsipareigojimo žmogaus teisės rytyje, aišku, orientuojantis ir tautinis standartus. Trečia, na, potenciali nauda ateičiai. E, priklausys nuo to, ar bus tinkamai sustiprinta žmogaus teisų agentūra. Na, ši agentūra turi didelį tyrimų potencialą, tačiau jos įgaliojimai riboti, todėl ji likščiol negalėjo tinkamai pasinaudoti potencialu tam, kad būtų sistemingai tikrinama pažanga valstybės narėse, o taip pat e, patikrinant, kaip praktiškai gyvendinama hartija, o taip pat ir tarptautiniai standartai privalomi valstybėms narėms. Taigi labai norėčiau paraginti, kad šios agentūros įgaliojimai būtų išplėsti ir sustiprinti. Ir, na, ir galiausiai reikia sustiprinti ir nacionalinių žmogaus teisų apsaugos institucijų įgaliojimus. Kai kuriuose valstybėse narėse e, tie įgaliojimai platus yra skirtas finansavimas, kitose valstybėse narėse padėtis prastesnė. Taigi, aš sakyčiau, E, čia reikėtų viską derinant, pakilėjant standartus ir e, praktiką aukštesnį lygmenį. Dėkoju. Stefano Rodota. Ačiū, profesorius Stefanas Rodota. Ačiū, pirmininkė. Atėjo laikas labai rimtai pažvelgti į šią hartiją ir nugalėti tam tikrų politikų priešiškumą tam tikrų mokslininkų skeptiškumą ir viešosios nuomonės nežinojimą, neišmanimą. Pirmoji priežastis, kodėl reikia į šitą hartiją žvelgti labai rimtai, yra, yra akivaizdi. Šita hartija yra teisiškai privaloma. Antroji priežastis susijusi su Hartijos istorija per dešimt pastarųjų metų, o trečioji priežastis yra politinė. Hartija šiuo metu yra paskutinis proceso kuris, kurio metu ES tapo Europoje labiausiai ginančią pagrindinės teisės tašku. Todėl mes turime ypatingą atsakomybę tenkančią Europos institucijoms, svarbiausiai parlamentui. surasti savo vaidmenį globaliame pasaulyje ir veikti taip, kaip kalbama preambulėje šios hartijos, kad kur sakoma, kad šita hartija numato teisės visai ES bendruomeniai ir ateities kartoms. Reikia prisiminti, kad hartijos istorija neprasidėjo praeitų metų gruodžio pirmą dieną. Reikia prisiminti, kad Ispanijos konstitucinis teismas darė nuorodą į, šį, į šią hartiją dar prieš e, jos paskelbimą oficialų Nicoje 2000 gruodžio mėnesį. Taip pat, taigi, Ispanų e, e, konstitucinis teismas laikėsi hartijos kaip teisinio pagrindo. Taigi, Visoje ES nacionaliniai ir konstituciniai teismai laikė šitą hartiją teisinių pagrindų. Taigi galima daryti išvadą, kad per visą dešimtmetį nuo 2000 gruodžio ir 2009 gruodžio, kai politikai dažnai tylėjo, Europą kaip laisvės saugumo ir teisingumo erdvę kūrė būtent teismai kas gyvyko ES institucijose tuo metu. Reikia prisiminti, kad iš karto po to, kai Europos komisija 2001 vasarį pareiškė komunikatą pasirašytą Prodžio ir Vitorino, kur buvo kalbama apie tai, kad reikia įvertinti atit... bet kokio instrumento atitikimą hartijai šita, šitas instrumentas buvo naudojamas. Nuo tada Hartija jau tapo de facto ES teisinės bazės dalimi. Ji tapo lik ir iš ankstinė sąlyga tam, kad teisė, kuros instrumentai būtų, tam, kad įstatymai, teisės aktai būtų e, validus. Tačiau tas vertinimas dažnai būdavo tik tai formalus. Galima aš nesunkiai pamatyti įvairių prieštaravimų tarp direktyvų ir hartijos. Taigi galime daryti išvadą, kad hartija, į hartiją buvo labai rimtai žvelgiama iš teismų, gal netgi teismai ją žvelgia rimčiau negu teisėkuros. kuros institucijos Europoje ir jau laikas yra užpildyti šią spragą. Realistiškai žiūrint galime pasakyti, kad pagrindinių teisių gynime ypatingą vaidmenį e, vaidina ir toliau vaidins teismai. Bet tai nereiškia, kad teisėkuros institucijos gali išsisukti nuo savo ypatingų uždavinių ir atsakomybių. Būtent, tai galima sakyti, būtent remiantis pačią hartiją. Šios teisės yra nedalinamos, ne, neskaidomos. ir pagrystos poreikiais. Tai gali vesti prie naujos hierarchijos, kuri gali būti netgi prieštaringa tam, dėl ko buvo hartija sukurta. Preambulėje yra sakoma, kad hartija kad Hartija yra vienas svarbiausių dokumentų. Ir privalomai taikomas visais atvejais, net krizų laikais, kaip dabar, kai yra labai daug iniciatyvų paukoti pagrindinės teisės tam tikriems tikslams. Reikia prisiminti Kolno taryba 99 metais, kur buvo kalbama apie tai, kad e, pagrindinių teisų hartija yra būtina ES legitimumui kaip vienas iš bazinių e, įstatymų. Vadinasi, to ankstesnio legitimumo nebuvo, pa, ne, nebuvo pakankamai reikėjo pagrindinių teisų dokumento, kad ES taptų legitimi. Tikriausiai prisimenate, kas e, rašoma žmogaus teisų deklaracijos 19 straipsnyje. ten, kur pagrindinės teisės yra nepripažįstamos ir nėra išdalintos jėgos, ten e, ta santvarka yra nekonstitucinė. Taigi mes turime peržengti vien laisvą rinką ir pereiti į naujus laikus, į pagrindinių teisių laikus. Būtent toksai yra teisėkuros institucijos vaidmuo - rasti pusiausvirą tarp to netitikimo tarp Europos institucijų. Klausimas yra toks, ar laisvė gali išgyventi tada, tokiais laikais, kai ekonominiai sunkumai yra dažnai pagrindinis argumentas ar pretekstas atsisakyti ar paukoti pagrindinės teisės. Kalbant apie saugumą, norėčiau prisiminti du atvejus Šių metų kovo antrą dieną Vokietijos konstitucinis teismas pareiškė, kad netitinka e, Vokietijos konstitucijos e, Europos direktyva 2624. Vokietijos e, konstitucinis teismas pareiškė, kad netitinka ne tik tai turinys, bet ir bet ir bet ir tai, kad iš tų duomenų, kad tais duomenimis galima pasinaudoti, norint sužinoti apie asmens privatų gyvenimą. Tai yra protinga reakcija. Ir čia kalbama apie tai, kad ta direktyva netitinka pagrindinių teisų hartijos, nes ten yra pažeidž... aiškiai pažeidžiama aštuntame. Aiškiai pažeidžiamas aštuntasis hartijos straipsnis dėl duomenų apsaugos. Kaip ES teisėkuros institucijos reagavo? Ne, negaliu būti optimistiška šioje srityje. Pavyzdžiui, tarybos dokumentas kovo 30 dienos dėl dėl duomenų apie radikalizavimo ir smurto procesus rinkimo. Šitas dokumentas. Pagal šitą dokumentą galima rinkti duomenis apie asmenis ir juos sugrupuoti tam tikrus sąrašus pagal jų įsitikinimus, religinius įsitikinimus ar, ar kokius nors kitus įsitikinimus. Mes rizikuojame, kad mūsų visuomenė bus suskaidyta į įtariamuosius. Taip pažeidžiant ir žodžio laisvę, religijos laisvę, įsitikinimų laisvę ir taip toliau. Ir taip kils masinis skaitmeninis tsunamis, kurį skatina internet internetas ir kitos technologijos. Ar Europos parlamentas gali sureaguoti, ar ir toliau lauksime, kol įsikiš teismai, kurie patvirtins, kad Europoje pagrindinės teisės gina tik teismai. Taigi ši hartija yra labai didelis politinis turtas. Daug žmonių ir institucijų, net ir už ES ribų, labai laukia Europos pagrindinių teisių modelio, kuris ES suteiks galimybę turėti pasaulinę įtaką. Ne tik tai ekonominę ar karinę prasme, Tai bus laisvės jėga. Nepraraskite jos. Ačiū. Profesore, abbiamo finito? Baigite savo pasisakymą, dėkuoju. Kągi dėkuoju. Ir dabar siūlau pradėti diskusijas. Pirmiausia, norėtų pasisakyti ponia Kal, kaip pirmininkaujančių šalies atstovė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju už labai įdomius pasisakymus. Turiu pastabų dėl to, kas buvo pasakyta, kai buvo rengiami agentūros įgaliojimai. Tai tuo metu, kaip ir, taigi parlamentas įsivaizdavo, kad tai turėtų kad e, įstatymus, e, atsiprašau, sprendimus priimančios institucijos turėtų atitinkamus įgaliojimus. Tai yra labai svarbu ir pagrindinė agentūros užduotis yra surinkti patikimus duomenis, kuriuos galima būtų palyginti. Taigi, mano manimu, labai svarbu nuspręsti, kaip panaudoti tuos surinktus duomenis, nes man sudarė įspūdis, kad tiek parlamente, tiek ir kitose institucijose yra štai kokia problema. Tarkim, jeigu agentūra parengs labai geras ataskaitas, tai vis dėlto nebus lengva tas ataskaitas iš karto susijęti su vykstančiais procesais. Na ir viso to pasiekoje E, duomenys bus brangus, agentūrai veiks veikiau kaip e, tyrimo tarnyba ir netitiks pirminio nusibriežto tikslo. Taigi, manau, kad e, kai kalbame apie duomenis, turėtume visą tai suvokti. Taip pat turėtume pagalvoti apie E, tą vaidmenį, kuris teks agentūrai dabar jūs įgaliojus hartijai privaloma tvarka. Na, dabar įsigaliojus hartijai ir įsigaliojus privalomai tvarka, agentūra ne tik gali, bet ir privalo informuoti apie tai, kaip valstybės narės ir institucijos laikomasi hartijos nuostatų. Uh, Na ir manau, kad įsigaliojus hartijai agentūrai tenka ypatingas vaidmuo, sprendžia tokius klausimus, kuris kėlė ponas Jara. Ir manau, kad e, agentūra būtų ta, ta tarnyba, kurioje ir būtų užtikrinta sąsaja tarp uh, E, europinio pagrindo ir tarptautinių įsipareigojimų, kurias prisimė ES ir valstybės narės. Būtent agentūra galės stebėti, kaip valstybės narės vykdo savo įsipareigojimus šiuose srityse. E, buvo paminėta nemažai jungtinių tautų dokumentų, bet čia e, nepamirškime ir Europos tarybos atitinkamų dokumentų ir nuostatų. Taigi aš manau, kad tarnyba, agentūra galėtų bendradarbiauti su Europos taryba ir e, tokiu būdu papildyti vieni kitų darbą. Aš manau, kad tokiu būdu galėtume apjungti tarptautinius ES standartus ir stebėti tai, kas vyksta valstybės narėse. Kita vertus, sutinku su pono Jarab dėl to, jog reikėtų atidžiau stebėti tai, kas vyksta įvairiais lygmenimis ir taip pat, kaip mes vykdome savo įsipareigojimus dėl tarptautinių standartų. Praeitą savaitę, kai vyko diskusijos dėl žmogaus teisų plenarnės sesijos metu, aš e, ponios Ešton paprašiau pagalvoti apie tai, jog reikia kad kuriant e, Europos išorės veiksmų tarnybą, reikėtų pagalvoti, kaip jos veikla dėrėtų su pagrindinių teisų ir tarptautinių standartų laikymasi. David Skinner, e, e, jūs esate iš nevyriausybės organizacijos Ethics for Europe, Etika Europai atstovas, prašau žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes atstovėm e, dešimčių nacionalinių nevyriausybinio organizacijų įsteigusiuose įvairiose valstybėse narėse ir turiu keletą specifinių klausimų. Pirmiausia, norėčiau paklausti dėl e, žodžių sąmoningi tikslai. Čia yra dešimtas straipsnis, kur kalbama apie žodžio ir tikėjimo laisvę. E, na, angliškame tekste pasakyta, jog šie sąmoningi tikslai turėtų būti e, suderinti su nacionaliniais teisės aktais. Na, paprastai tai yra susiję su uh, uh, tarnyba armijoje ir atsisakymu nešioti ginklą. Na, vokiškoje versijoje visą tai labai aiškiai ir konkrečiai pasakyta, kai tuo tarpu angliškame tekste viskas aptakiau. Uh, Na, mes žinome, kad ES yra incidentų susijusių su mažumų teisėmis ir, tiesą sakant, kartijoje įtvirtintas šis tikslas atrodo galėtų būti taikomas ir kitoms rytims, ne vien tik tais kariniai tarnybai. Kaip pavyzdžiui, e, žmonės norėtų elgtis pagal savo sąžinę. E, atveji uh, Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, jeigu gydytojai dėl savo įsitikinimų nenori atlikti abortų, jie tai gali tai padaryti. Ir ar kitų pavyzdžių, kai jau ir už karinės tarnybos ribų pripažinta, kad galima kaip priežastimi vadovautis žmogaus sąžinė. Taigi tai nėra nei pavojinga, nei žalinga visuomeniai. Ir žmogus turi teisę atsisakyti dėl sąžinės priežasčių atlikti kažkokią veiklą, nebūtinai vien tik tais karinės tarnybos atveju. Tai galbūt e, ponas Redolta galėtų patvirtinti, kad e, šios, e, šios straipsnio taikymas rytis reikalai esant galėtų būti išplėsta ir už uh, karinės tarnybos ir ginklo naudojimo uh, sričių, tais atvejais, kaip pavyzdžiui, kalbaina su įsitikinimais, tikėjimu, sąžymu ir taip toliau. Tai labai aktualu nemažai vyriausybinių organizacijų. Uh, Hartija dabar yra teisiškai privaloma ir dėl to kai kurie atvejai tapo sudėtingais. Tai yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis ir, ir čia yra išsiaiškintinimų klausimų. Dabar norėčiau užduoti klausimą direktoriui Fra. Mes dalyvavome Briuselėje prieš keletą metų vykusčiame klausime, kai prasidėjo ši kelionė buvo žengti pirmieji žingsniai ir prisimenu, kad e, buvo pasakyta, kad e, nebus įmanoma agentūrai įsikišti. Na, dabar teisingumo teismui, e, žmogus teisų teismui tenka didelė darbo našta ir E, tarkim, vėlgi reikės gilinti tokias bylas dėl pažydimo, kai nebus nesilaikoma, nebus laikomas į hartijas. Taigi, kaip čia yra su jų įgaliojimais? Dėkuoju, ponė Skineri. Turime. Atstovė norinčia pasiskaitinti iš komisijos vardu. Uh, Na, tai yra ne tiek klausimas, o kiek veikiau pastaba, bet to, kas jau buvo pasakyta šiandieną iš ponės Reding pusės ir be teisėkuros iniciatyvų atliekamas ir nepriklausomas tyrimas, jį finansuoja komisija. Tai pagal septintą mokslinio tyrimų programą, tai yra dabartinė mokslinio tyrimų pagrindų programa, ir, ir socioekonominiai mokslai ir šie mokslai yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis, liečiamčiamis tiek vidinį aspektą žmog, mm, pagrindinių teisų saugumo ir teisingumo srityje, o taip pat ir išorinį matmenį, e, išorės politiką. Taigi, taigi yra sinergija tarp pagrindės agentūros vieno ir kitų tarnybų ir mūsų veiksmų. Ir aš manau, kad visiems Europos parlamento nariams jų darme būtų įdomus to atliekamo tyrimo rezultatai, taigi juos reikėtų išplatinti. Komisija yra pasirengusi suteikti daugiau informacijos ir atitinkamose tinklapiuose galima susipažinti su šios mokslinio tyrimų veiklos rezultatais. Dėkoju išsitikti informaciją, sako pirmininkas, ar būtų daugiau klausimų. Ar kas nors kėlėte ranką? Na kągi. Ponas Žiūrim, ponas Žiūra, ponas Prolata, ponas Žiūrumai, gal galėtumėte sureaguoti į iškeltus klausimus bei išsakytas pastabas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už klausimus, už pastabas. Pane Kinga galbūt išsakė labai svarbų dalyką. Taip, mes atliekame tyrimus, atliekame stebėjimą ir klausite, kaip tai atitinka jūsų darbo tvarkė. Manau, kad turime puikų pavyzdį. Tai yra, e, buvo parlamentas mūsų paprašė atlikti tyrimą susijusiu su homofobija. Na ir aš manau, kad e, tai ati, labai atitinka um, diskusijas dėl. Uh, nediskriminavimo direktyvos, taigi mūsų tyrimo rezultatai įsilėjo rengiant šią direktyvą. Aš manau, kad tas bendradarbiavimas galėtų būti aktyvesnis. Na, mes ypač galime kreiptis ir bendradarbiauti su jūsų komitetu. Na, ir aš manau, kad e, tokiu būdu mes turėtume labiau derinti jūsų ir mūsų darbo atvarkę. Taigi mes parengėme ataskaitą dėl e, homofobijos, taip pat e, rengėme ataskaitas, kurios labai susišaukė su diskusimis dėl direktyvos skirtos nelydimiems nepilnamečiams, e, prieglupšiai prašytojams. Taigi tai nereiškia, kad agentūra vien tik tai rengia ataskaitas ir pranešimus. Pagal mūsų galiojimus mes turime renkti rekomendacijas besirimenčias įrodymais. Taigi, atliekant tyrimus, stebėjimus, mes turime rinkti įrodymus ir renkti rekomendacijas, bet tai tik viena e, medalio pusė. Šie mūsų darbai turi atitikti ir dėrėti su komisijos, parlamento, galbūt net ir valstybių narių darbais iniciatyvomis. Ir aš manau, kad šį bendradarbiavimą reikėtų tobulinti. Aš pasisėmiau daug kvėpimo iš jūsų komiteto posėdžių. Tai ir, pavyzdžiui, šią vasarą mes e, spręsime, kaip laiku, tinkamu metu parengti ataskaitas ir pranešimus. Tarkim, ataskaitas pranešimai gali siekti 100-200 puslapių, Ir tiesiog pateikiant e, tokius storus dokumentus, galbūt tai nėra tinkiamiausias bendradarbiavimo būdas. Taigi čia yra iššūkis pagalvoti, kaip pasiekti, kad tas bendradarbiavimas būtų našesnis. Jan Jarap beje kalbėjo apie tai, kad reikia mūsų darbą sėti su tarptautiniais standartais ir jų laikymasi. Na, yra jungtinių tautų konvencijos, Europos tarybos konvencijos, egzistuoja ir kiti standartai ir labai svarbu pasirūpinti, kad ES teisėkuros procese į visą tai būtų atsižvelgta ir būtų sąsajas. Aišku, mes savo pranešimėse ataskaitose bandome tai padaryti, kaip pavyzdžiui, rengiame uh, e, nelidimų nepilnamečių prieglopšio prašytojų uh, pranešimą. Mes darėme nuorodas ir atsižvelgime jungtinių tautų vaikų teisų konvenciją. Uh, Ir neseniai parlamente, tai pateiktoje ataskaitoje mes darėme nuorodas į pagrindinės konvencijas skirtas e, nacionalinėms mažamoms, bet aš manau, kad visą tai reikėtų tobulinti. Pavyzdžiui, priminsiu penktą gairę, kurią patvirtinu uh, e, va, <clears throat> Europos taryboje valstybių vyriausybių vadovai. Uh, Arba, pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti, kaip integruoti Europos tarybos a, standartus į pagrindinius dokumentus. Buvo užduotas klausimas dėl susilaikymo nuo tam tikros veiklos dėl sąžinės priežasčių. Tai tiesiog priminsit, tikriausiai žinote, kad prieš trejata ketvirtą metų nepriklausomų ekspertų tinklas parengė labai įdomią nuomonę būtent dėl šio klausimo. Ir konkrečiai e, daug dėmesio buvo skiriama medicinos ryčiai ir bandoma išsiaiškinti, kaip gydytojai bando vadovautis savo sąžinės balsu. O kai dėl konkrečių atvejų, na taip, tai yra susijusi su specifiniais klausimais ir pagal mūsų turimas nuostatas, jeigu yra e, rimti incidentai, tai mes galime parengti vadinamas incidentų ataskaitas. Roma Badžitelį bylos atveju 2008 metais kaip tik tai padarėme. Kol kas tai buvo vienintelis atvejis, kai taip elgiamės. Na, mūsų e, veikla šiuo požiūriu yra labai ribota, galiojama riboti ir norėtume priminti, kad e, Europos tarybos komisaro užduotis būtent yra atlikti stebėjimą ir, aišku, ir jungtinių tautų įvairios tarnybos tai turi atlikti. Bet galbūt vertėtų pagalvoti ir padiskutuoti apie tai, kai bus rengiamas e, reglamentas, reglamentuosinis mūsų agentūra ROS veiklą. Jeigu vyks tokios diskusijos, tai manau būtų tiesiog natūralu uh, aptarti šios klausimus, e, remiantis tą patirtimį, kuri buvo sukaupta per pirmosius agentūros darbo penkerius metus. Thank you, like to... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pagyvinti diskusiją ir nesutikti su savo kolegomis prelegentais, bet negaliu, aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ir ponas Rodota ir ponas Džerum. Reikia atitikti ir Europos tarybos, ir visais kitais, visus standartus, tai yra svarbiausia. reikia turėti galvoje visą kontekstą, dirbant su pagrindiniu teisų hartija, kur yra pagrindinis instrumentas. Galiu pridėti, pridurti tai tie, kad pagrindinių teisų agent, gynimo agentūra yra labai svarbi agentūra, bet nereikia pamiršti ir tarptautinių priemonių, pavyzdžiui, tarybos, Europos tarybos ir kitų pavyzdžiui, parlamento, nacionalinių e, žmogaus teisų gynybos institucijų, Europos komisijos, kuri siūlo teisėkuros iniciatyvas. Taigi tiek ačiū, pirmininkas, ačiū. Štefano Rodota. Labai trumpai. Labai svarbu, ką Jūs paklausėte dėl atsisakymo sąžinės pagrindų. Tai, kad šita teisė buvo paminėta bendra prasme kaip sąžinės ir religijos laisvė, reiškia, kad šita teisė taikoma plačiau, ne tik tai kaip tradiciškai karinėje tarnyboje. Esminis dalykas yra išdėstytas paskutiniuose žodžiuose. Tiesa, teisė dėl sąžinės atsisakyti tarnauti kariuomenėje pripažįstama vadovantis naudojamas šią teisę reglamentuojančiais nacionaliniais įstatymais. Kodėl? Būtent todėl, kad skirtingose šalyse pilietinė visuomenė yra skirtinga. Šiandien svarbiausia kalbėti apie tai, kad tradicinis atsisakymas nedalyvauti karinėje veikloje, netarnauti kariuomenėje neturėtų turėti įtakos kitų asmenų pagrindiniam teisėm. Pavyzdžiui, jeigu jūs atsisakote kaip daktaras atlikti abortą arba e, atsisakote suduoti, e, išrašyti išrašyti tablečių e, dėl nepasto, ne, nepastojimo, tai jūs darote įtaką e, tos moters teisiai, kuri turi teisę gauti tokią paslaugą. Taigi, yra du sprendimai. Pirmiausiai, šitą atsisakymo teisę, šitos atsisakymo teisės neįtraukti arba Dėl atsisakymo daryti abortą galiu paminėti italų įstatymus. Kadangi abortas yra legalus tik tai e, viešojame sektoriuje, taigi daktaras gali atsisakyti daryti abortą, bet ligoninė privalo bet kuriuo atveju suteikti šią paslaugą. Taigi, manau, kad problema. Šitoje hartijoje ši teisė yra numatyta bendraja prasme, jinai yra nepribota tam tikrų specifinių atvejų, bet kadangi problema gali kilti tada, kai šita, šitos teisės įgyvendinimas pažydžia kito, kito žmogaus e, pagrindinę teisę, tai reikia specifinio kažkokio reglamentavimo. Taigi, atsisakyti, atsisakymas tam tikrais atvejais negali būti e, priimtinas, pavyzdžiui, teisėjų atveju. Ačiū. Ponas Skineris nori sureaguoti. Prašom, būkite geras, neįsiplėskite. Būtinai, ačiū pirmininkė. Man smalsu, turint galvoje tą, ką pasakė ponas Rodota. Jūs sakote, kad čia yra labai bendras e, suformulavimas. Kodėl tada e, vokiškame vertime kalbama tik apie karinę tarnybą? Čia yra tokia dviprasmybė. Yes. Anyone? Prašom, kas norėtų atsakyti į šį klausimą? Ponas Džerob. Thank you. Atsiprašau, tikrai neišmanau vokiško varianto, bet jeigu. Jeigu perskaitytumėte pastabas e, šios hartijos, rastumėte paaiškinimą, kokį aš jums pateikiau ką tik. Daugiau klausimų lyg ir nėra, pastabų. Kągi, tuomet mes galime pereiti prie kitos seminaro dalies, tai yra diskusija apie saugumo erdvę. Mes turime dar kelis prelegentus, labai džiaugiamės jų dalyvavimu. Pirmiausiai ponas Henri Label, jis yra Po ir Adūro universiteto Bajonos fakulteto profesorius. Tai yra teisės universitetas. Sveiki atvykę. Taip pat ponas Michael Privo. Jis yra Europos tinklo prieš rasizmą direktorius, trečiosios pagrindinių teisų platformos patarėjų grupės narys. Taip pat ponas Emon Makauda, Airijos žmogaus teisų komisijos, nacionalinių žmogaus teisų institucijų Europos grupės pirmininkas ir ponas David Nichols, laikinai einantis organizacijos Amnesty International ES biuro direktoriaus pareigas. Siūlau pirmiausiai išklausyti kalbėtojų, jie kalbės apie 10-8 minutės kiekvienas, 80 minučių kiekvienas, o tada įvyks diskusijos, galėsite užduoti klausimus. Taigi, ponė Laveil, žodis jums. Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Man labai džiugu šiandieną turėti progą pasisakyti dėl pagrindinių teisų hartijos poveikio laisvės saugumo ir teisingumo erdviai. Čia šiandieną kartu su jumis. Tai susijęs su keliomis priežastimis ir viena iš pirmiausiai man šaunančių į galvą yra tiesiog nuostaba dėl to, kad galima konstatuoti, jog tai yra viena iš naujesnių sričių įtraukta į Lisabonos sutartį. Bet visgi neskiriama pakankamai dėmesio, lik ir antrame plane. Ši bendra mūsų kuriama erdvė jau egzistuoja vieną dešimtmetį užbaigė pirmąjį savo egzistavimo dešimtmetį, bet visgi nebuvo jokio, e, jokių teisės normų konkrečiai įtvirtintų, kurios būtų suteikusios galimybę remtis, ginant savo teisės e, atitinkamų dokumentų. Tas dokumentas tik ir gali būti pagrindinių teisų hartija. Taigi, kiek keista, kad nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo visgi situacija smarkiai nepasikeitė ir nepa, neskiriama pakankamai dėmesio šiam dokumentui. Juk vykstant dėryboms tarp partnerių, tai buvo vienas iš ginčytinų aspektų, Junktinės karalystės, Lenkijos atstovai stengiasi destabilizuoti visą sąrangą, kuri buvo parengta 2000 metais Nicoje pirmininkaujant Prancūzijai. Na ir rezultatas buvo tas, kad priedė buvo paslėpti kai kurie dalykai, kad būtų užkirstas kelias, kad, kad tiesiog nereikėtų antroje konkrečiai starties dalyje to minėti. Taigi buvo paslėpti hartijos aspektai ir prioritetas teikiamas kitoms nuostatoms. Ir tam faktui, kad ES rengėsi prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Tad tik tiek buvo nuveikta, tik tiek pasakytina apie pridėtinę hartijos vertę. Ji iš tiesų kol kas tik labai minimaliai žinoma ir vertinama kaip gana paprastas nereikšmingas dokumentas tiek tarp piliečių, tiek tarp institucijų. O visgi kalbame apie dalykų įtvirtinimą, kurie iš tikrųjų jau egzistuoja, jau yra taikoma. Taigi manau, kad tai yra klaida, kad netinkamai yra įvertinama hartijos reikšmė. Reikėtų priminti pirminės teisės e, principus ir sutarties galiojimą. Kalbant apie pagrindinės teisės, yra minimos ir tokios, kurios nėra įtrauktos į visuotinę žmogaus teisų deklaraciją ir ne visose valstybėse yra e, taikomos. Ir tai reikš, kad dabar e, valstybės narės ir ES turės veikti kitaip, kadangi tos teisės yra įtvirtintos hartijoje. Manau, kad hartiją reikėtų tinkamai įvertinti. Nes klaidinga būtų manyti tiesiog, kad tai tekstas nenumatantis nieko nauja. Ir svarbu yra tai, kad visgi ši hartija dabar jau turi teisinės įpareigojančios reikšmės ir galima ginti savo teisės prieš teismą remiantis šiuo dokumentu. Taigi noriu priminti, kad Pagrindinių teisų hartija yra ES politikos centre, dėmesio centre dabar. Ir nėra jokio kito, bent jau šiuo metu, elemento ES politikoje, kur būtų taip atsižvelgiama į žmogaus teisų paisimą. Taigi, šis rytis, apie kurią kalbame, yra viena iš tų pagrindinių, e, kurioje turi būti paisoma žmogaus teisų, tad tikrai nebegalima ir toliau veikti taip, kaip iki šiol. Buvo pasiūlyta konstatuojamoji dalis, kurią komisija dabar jau tiesiog standartiškai įtraukia į dokumentus. Bet visgi svarbiausia yra tai, kad pagrindinės teisės turi atsispindėti visur, visose politikos srityse ir gali turėti poveikį visoms sritims. Taigi atsiranda naujų įsipareigojimų institucijoms ir per likusį mano kalbai skirtą laiką būtent ir kalbėsiu apie institucijas. Europos komisijos atstovai jau pasisakė šią temą, na, taryba vis dar dėlse dėmesio centrą patraukti pagrindinės teisės. Pradėkime nuo įstatymų leidėjo ir nuo hartijos poveikio įstatymų leidėjai. nepaisant to, kas yra įrašyta į Lisabonos sutartį ir pereimo prie bendrijos metodo taikomo, prie bendro sprendimų prieimimo. Nepaisant visų vieningos laisvės saugumo ir teisingumo erdvės teisės aktų, visgi yra taip, kad pagrindinių teisų hartijai suteikiama tik e, menka pasyvi reikšmė. Yra tam tikras sąrašas, kurį reikia pagarbiai nužvelgti ir e, įvertinti atitinkamu tuo svariu žvilgsniu ir tai lik primena, uh, dailiojo čiuožimo privalomąją programą, kurią privalo atlikti visi čempionato dalyviai prieš galėdami atlikti laisvąją programą. Taigi, lyg toks ritualas įsitvirtinęs yra nuolat pasakoma, kad taip, ES atsižvelgia į žmogaus ir pagrindinės teisės ir tuom viskas lyg ir užsibaigia. Aš išvelgčiau čia ne vieną pavojaus aspektą susijusi su tuo, kad pagrindinių teisų hartė negali tinkamai atsiskleisti ES veikimo struktūrose. Ir specialiai atvykau čia, kad e, galėčiau atvirai tiesiog pasakyti, ką apie tai galvoju. Jau buvo užsimina, užsiminta apie tai, kad kyla tiesiog pavojus, jog bus labai technokratiškai žvelgiama į pagrindinės teisės. Sakoma, kad bus atliekamas poveikio vertinimas, ar tai jau visa, viską pasako. Tarkime apie šeimos e, sujungimo direktyvą buvo vėlgi sakoma, kad pirmiausia reikia atlikti poveikio vertinimą ir taip toliau ir taip toliau, bet ar tie poveikio vertinimai iš tiesų užkirto kelią pagrindinių teisų pažeidimui? Man susidaro įspūdis, kad tikrai tie poveikio vertinimai nieko neišsprendžia. Taigi pirmasis pavojaus aspektas, kaip jau minėjau, tas technokratiškas aspektas. Antras dalykas, mes nuolat linksniuojame tą pagrindinių teisų savoką. Ir yra įsigaliojęs požiūris nuolatos pabrėžti, paminėti žmogaus teisės, kalbant beveik apie viską, bet tai neturi jokio realaus poveikio. Taigi, siekiant išspręsti e, tuos pavojus kylančius, probleminės situacijas reikia imtis politinių ir techninio pobūdžio veiksmų. Kaip konstitucinės teisės atstovas turiu pasakyti, kad Komisija kenčia dėl to, kad e, nėra taikoma prevencinė konstitucinių teisių laikymosi kontrolė. Reikia tokių papildomų įgaliojimų ir turi būti užtikrinama, kad teisės aktas, kuris yra priimamas, iš tiesų atitinka pagrindinių teisių nuostatas. Kas dar yra labai svarbu bendrai laisvės saugumo ir teisingumo erdviai, yra ta ypatybė, jog e, yra ir netiesioginis taisyklių taikymas. Tai yra direktyvos, kurios turi būti pirmiausia perkeliamos į nacionalinę teisę ir čia paliekama tam tikra veiksmų laisvė Ir tas pats pasakytina ir apie galimus pažeidimus pagrindinių teisų. Taigi vėlgi reikia atitinkamos kontrolės institucijos. Kitas techninio pobūdžio sunkumas yra susijęs su materialinė teisė, kadangi iš esmės pagrindinės teisės remiam, remiasi abipusio pripažinimo principu, kuris įtvirtintas sutartyje. Taigi kaip jis gali veikti, tinkamai, jeigu mes net nesutarėme dėl um, žmogaus e, teisų ir pagrindinių teisų taikymo apimties. O taip pat ir prieinamumo, užtikrinimo principas gali galioti ir tinkamai būti vykdomas tik tada, jeigu yra sutarama dėl tų taisyklių, kurių pagrindų yra dirbama. Na, o šios vieningos erdvės e, veikėjai, tokie kaip e, įvairios agentūros, Frontexas, Europolas, Eurojustas, taip pat turi atsižvelgti savo vykdomame darbe būtinai į pagrindinių teisių hartiją. Imkime štai tokį pavyzdį, kai e, yra susidurama su pabėgėlių laivu plaukiančių galbūt iš Libijos ar kitos šalies, vėlgi reikia taikyti pagrindinių teisų hartiją, vertinant iš techninės pusės. Vienas pagrindinių iššūkių įstatymų leidėjui yra tai, kad reikia išausti tiesiog labai smulkų voratinklį, apjungti visas institucijas, Europos parlamentą, tarybą, agentūras, visas tarnybas, kurios yra atsakingos. Taigi visos agentūros turi būti apjungtos tarpusavyje, koordinuojami veiksmai tam, kad būtų remiamas iš tiesų remiamas pagrindinių teisų hartija. Na ir be abejo, tai yra politinis, politinio pobūdžio iššūkis, kurį reikia drąsiai sutikti. Pirmiausia, autonomijos aspektas. Pagrindinių teisų hartija yra ypatinga priemonė susijusi su visomis sritimis. Ir ji privalo pirmiausia atsiskleisti, pirmiausia, ji turi įgyti autonomiškumą, atsistoti ant kojų, tam, kad nebebūtų slepiamasi tik tai už įvairių su pagrindinėmis teisėmis susijusių susitarimų. ES kuriama jau, 50, jau virš 50 metų, yra kuriama vieninga bendra rinka ir čia taip pat reikėjo laikytis tam tikrų principų. Na ir dabar jų negalima atskiesti. Pagrindinių teisų hartija ir toliau turi būti rimtas, rimta varomoji jėga kalbant apie ES veikimą ir jos pasirodymą taip pat tarptautinėje arenoje. Na ir kiti iššūkiai, tai yra, pavyzdžiui, persipinimas su kitomis priemonėmis. Tarkime, prisijungimas prie tarptautinių sustarimų dėl žmogaus teisų, čia pirmiausia be abejo man šauna į galvą Ženevos konvencija, Na ir kaipgi yra su prieglopščio suteikimo priemonėmis ES? Ar jos atitinka Ženevos konvencijos nuostatas? Ar galime pritaikyti savo teisės aktus prie ES teisės aktų, bet nebūtinai paisyti šios konvencijos? Jau Paskutinėje savo darbo programoje komisija buvo numačiusi užduoti šį dalyką ištirti. Toliau Europos žmogaus teisų konvencija vėlgi paminėtina. Turime šiek tiek atsiplėšti nuo tos minties, kad pagrindinių teisų hartija yra ne va tik kopija žmogaus teisų konvencijos ir nieko nepakeičia. Ne, Šie tekstai nėra identiški. Jau sakiau, kad 12 teisų principų yra numatyta pagrindinių teisų hartijoje, kurių nėra konvencijoje. Ir be to, ta mintis klaidinga vien dėl to, kad taikoma skirtinga logika abiems, šios, abiems šioms priemonėms. Galima vertinti kaip juridikcijos stebuklą, kad štai atsirado toks aukštas pagrindinių teisių užtikrinimo lygis. Bet kai buvo deramasi dėl 8 straipsnių žmogaus teisų konvencijos, ko gero negalime tikėtis ar reikalauti, kad besidarėjusios šalis būtų kalbėjusios apie, mm, pavyzdžiui, duomenų apsaugos aspektus, apie uh, um, homofobija ir taip toliau ir panašiai. Ne, tiesiog dabar reikia dėkoti tiems sumaniems teisėjams, kurie suprato, aiškiai suprato, kad uh, tas tekstas turi būti keičiamas, pritaikomas prie aktualios situacijos. Ir uh, štai ES taikoma logika yra visai kitokia. Mes siekiame sukurti įpareigojančius teisės aktus šioje srityje ir darbo metodika ir logikos principai čia yra visai kiti, kuriais yra paremta hartija. Mes esame glaudžiai tarpusavėje susiję ir negalime balsuoti dėl ES galiojančių teisės aktų, bet nepaisyti teisės akto, kuriuo turėtų būti paremti tie teisės aktai. Taigi susidurime su nemažos teisinės pažangos atveju. Na ir dar, ponė pirmininkė, viena pastaba ir po to tikrai jau išjungsiu savo mikrofoną ir baigsiu kalbą. Taigi dar vienas iššūkis yra didžiulė atsakomybė reikės e, formuoti strategijas dėl darbo su taryba, su komisija, siekiant, kad būtų užtikrinta, jog hartijos principų bus paisoma ir kad bus vykdomos tų principų pažeidimų procedūros. Tai panašiai jau ir vyko, pavyzdžiui, kalbant apie aviacijos bendrovių renkamus duomenis apie keleivius. Taigi, reikia matyti aiškę kryptį, nepasiklysti, kaip kad neretai nutinka, kuriant įvairias agentūras. Joms dažnai yra suteikiamos užduotys, kurios yra tik techninio pobūdžio, o politinis mandatas juk nėra suteikiamas. Teisėjų vaidmenį reikėtų suprasti labai paprastai ir čia dar porą minčių apie tai. Vienas esminių dalykų, kurį reikia turėti mintyje, yra stojimo, prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos procesas. Šie tekstai turi visiškai skirtingą poveikį, vadinasi, skirtingos ir pasiekmes. Na ir pirmiausia, pagalvokime apie viešąją tvarką. Žinote, kad šiuos klausimus sprendžia ne ES teisėjai. Yra tam tikros jurisdikcijos ribos. būtent žmogaus teisų teismas e, užsima tais atvejais, kai pažeidžiama žmogaus teisės ir tokiu būdu taip pat pažeidžiama viešoji tvarka. Ir viena iš problemų yra ta, kad mes savo teisėjams tam tikros kompetencijos nesuteikėme, bet suteikėme ją žmogaus teisų teismo teisėjams. Taip pat tas suteikiamas mandatas e, yra lik atsarginė priemonė taikoma tada, kai kitos e, priemonės jau buvo išsemtos. Ir derantis kyla pavojus vienam aspektui, kalbant apie hierarchiją įvairių principų. Kai kalbame apie žmogaus teisės, įsivaizduojame, kad piramidės viršuje yra Lisabonos sutartis, jeigu kalbėsime konkrečiai apie Prancūziją, tai tada įsivaizduosime, kad tai yra Prancūzijos konstitucija. Ir mūsų šalyje yra taikomas pluralizmo principas ir jį reikia gerbti. Yra nacionaliniai teisėjai, aukščiausio teismo teisėjai, konstitucinio teismo teisėjai valstybėse narėse ir taip pat teisingumo teismas įvairios instancijos, kurios turės paisyti pagrindinių teisų hartijos ir rūpintis jos principų užtikrinimu. Tad teisėjas e, Italijoje, Ispanijoje ar kurioje kitoje šalyje privalės tiesiog e, kreiptis į atitinkamas instancijas ir prašyti išaiškinimo dėl pagrindinių teisų hartijos principų taikymo. Taigi bendratarbiavimas turės vykti ir tai yra labai svarbu. Būtent Europos, būtent žmogaus teisų pagrindų toliau plėtosis Europos sąjunga ir tai yra tikrai labai svarbu Europos sąjungos e, tapatybės išsaugojimą. Dėkuoju profesoriu Lebeil. Na, daug peno pamastymams. Jūsų pasisakymas buvo labai išsamus ir platus. Ir esu tikras, kad tikrai bus klausimų dėl jūsų pasisakymo. Tačiau dabar norėčiau pirmiausia teikti žodį ponui Privo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Libio komitetui už tai, kad pakvietėte tokius iškilius svečius. Tai ir antra, atsiprašau dėl to, kad negaliu atvykti vakar dėl kitų įsipareigojimų. Na ir trečia, tikrai sunku pasisakyti po tokio įspūdingo pono profesorės Labeil pasisakymą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį tris dalykus. Tai yra, kad e, harta ne visai kokia hartija buvo prieš Lisabonos sarties įsigaliojimą, dabar kaip viskas pasikeitė, kai ji, įsiga, kai ji tapo privaloma pobūdžio ir toliau kokį poveikį hartija turės e, laisvės įgumo ir saugumos ryčiai. Na, atsisakysiu pirmo uh, E, mano pasisakymo punkto. Manau, kad daug girdėjote apie Hartijos praeitį. Na ir manau, kad pasisakysiu apie antrąjį, tam, kad liktų laiko diskusijoms. Tai yra apie dabartinę padėtį iš mūsų kaip nevyriausybės organizacijos perspektyvos. Na ir tiek vakar, tiek šiandieną girdėjome, kad e, įsigalios Lisabonos sutarčiai Hartija perėjo į pirminę teisę ES bet kita vertus e, gali kilti um, neiškumų dėl hartijos pobūdžio įsigaliojus Lisabonus turčiai. Na ir Na ir dabar institucijos ir valstybės narės turės gerbti tas teisės atvirtas e, hartijoje ir uh, laikytis juos įgyvenant nacionalinę ir bendrijos teisę. Taip pat nevyriausybinės organizacijos gali kreiptis Europinius teismus dėl hartijos nesilaikymo. Tai reiškia, kad bus sustiprintas nacionalinės žmogaus teisės apsaugos tarnybos. Ir nežiūrint 51 straipsnio hartijoje, ten, kur pasakyta, kad e, įsigaliojus kartijai ES negavo naujų įgaliojimų, pažiūrėjau, socialinės apsaugos rytyje, tai vis dėlto tai, jog e, bendrijos lygių egzistuoja tam tikros teisės, pavyzdžiui, las, e, lygybės ir nediskriminavimo teisės, tai ilgainiui tai gali turėti pasiekmių, kai ypač kai šios teisės bus perkeltas į nacionalinį teisę. Na, na ir kai kurias valstybės narės vis dėlto nėra linkusios pilnai įdėkti kai kurias, e, kai kurias tai, tai sąjungos teisės aktus ir tai rodo. Na tai rodo, kad dėl neligybės yra uždirbami dėja pinigai. Taip pat e, Hartijoje e, yra teisės užtikrinančias teisės e, viešame ir individualiame sektoriuje. Na ir kadangi hartijos taikymos rytis yra apribota valstybėms narimis, todėl asmenys e, pagal hartijos nuostatas galės iš karto kreiptis į teismus. Na įdomu yra tai, kad iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog e, teisės galioja visoms, visiems asmenims Europos Sąjungos, priklauso jų, nuo jų nuo nacionalybės. Ir pavyzdžiui, ypač atkreipnis dėmesys į 21 straipsnio penktą dalį, kur negalima diskriminacija pagal pilietybę ir nacionalybę. Bet vėlgi toliau pasakyti, kad uh, teisės galioja ES piliečiams ir tokiu būdu šal, trečių šalių piliečiai tarsi išskiriami. tačiau kita vertus e, niekur kitur tai Europos bendri, Sąjungos teisės aktuose teisės nebuvo taip konkrečiai įtvirtintas, pavyzdžiui, teisės susijusius su etninė kilme. Na ir kartijos nuostatos galėtų būti pagrindu nevyriausybinėms organizacijams imtis veiksmų, ypač toms, kurios e, dirba žmogaus teisų apsaugos srityje. Ir aš manau, kad remtis kartijos nuostatybės su nevyriausybinės organizacijos galės kreiptis į teiksmus. Pavyzdžiui, kai kurios organizacijos ir maniškai mano, kad kartija nėra labai progresyvi. Aišku, labai yra uždrausta konkreti nediskriminacija ir tokiu būdu už, uždrausta bet kokia diskriminacija dėl kokio pagrindo. Na ir manau, kad nevyriausybinės organizacijos turėtų ateitie vykdyti e, lobistinę veiklą tam, kad taikymas rytis būtų išplėsta teisės aktų dėka. Na ir galiausiai nediskriminavimas yra įtvirtintas straipsniuose e, hartijoje ir tai reiškia, kad dabar galėtume kovoti su nediskriminacija. Na ir yra pirmiausia, pirmas iki teisės aktas įtvirtintas mažamų e, teisės ir, pavyzdžiui, skiriamas dėmesys e, sudėti skirtingi Romų situacija, ypač naujose valstybės narėse vidurio ir rytų Europose, tačiau taip pat ir kitoms mažumoms visose ES valstybės narėse. Taigi, e, perėsiu prie paskutinio mano pasisakymo punkto, potencialus kartijos poveikis. Na, tai, kad kartija perkirta į pirminę ES teisę, tai dabar E, antrinės teisės aktuose reikės, užtik, antrinės teisės aktas reikės užtikrinti hartijos laikymas ir taip hartijoje yra nemažai nuostatų kurie yra, galėtų būti siejami su migracijos ir prieglopščio teikimo politika. Pavyzdžiui, yra draudžiama deportuoti žmonės ir migrantus į tuos tas šalis, kur kils pavojus jiems būti kankinamams arba kad su jais bus elgiamasi nehumaniškai. Lygiai taip pat yra nuostatų liečiančių šeimų apinkinimą ir nediskriminavimą migrantų atžvilgių. Komisarė Redink labai aiškiai pasakė, jog ji nori, kad e, rengiant kiekvieną naują teisės aktą būtų atliekamas jo poveikio vertimas e, hartijai. Aš manau, kad jeigu norime visą tai įgyvendinti rimtai, o net mestinai, e, kaip pavyzdžiui yra neretai teisės aktų atveju liečiančių lyčių lygybę ir panašiai, tai Manau, kad jeigu tai rimtai bus daroma, tai tai tikrai atsilieps ES piliečiams. Na ir tokių uh, procesų poveikį būtina įvertinti, nes labai priklausys nuo to, ir kaip teisingumo teismas aiškins konkrečias nuostatas. Na, tikiuosi, kad visi suvokėme, jog pagrindinės teisės lygybė ir nediskriminavimas liečia mus visus na, mes senstame, mes, um, mes galime tapti neįgaliais bet kuriuo metu, uh, mes negalime keisti savo socialinės orientacijos, keisti odos spalvos. Ir negalima keisti uh, to fakto, kad persikalus gyventi į kitą šalį greitai taptume etinę mažumą. Todėl uh, kova už pagrindinės teisės nereiškia, kad bus kovojama už nedidelių les gyventojų grupės teisės, o už kiekvieno asmens e, teisės. Ir esame įsitikinę, kad e, Teisingumo teismo aiškinimo dėka hartė taps dar labiau privaloma. Ačiū. Well, Ačiū. Prieš suteikdama žodį kitiems dviems Prelegentams norėčiau suteikti žodį ponui Enčiu. Jis nori užduoti klausimą šiems kalbėtojams. Pone Enčiu, žodis jums. Dėkoju, pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti profesoriui Labeil. Jo pasisakymas man pasirodė trumpas, bet aiškus ir atsakantis į daugelį man kilusių klausimų. Asmeniškai ir taip pat savo kolegų vardu norėčiau paprašyti jūsų ateityje glaudžiau su mumis bendradarbiauti ir galbūt pateikti mums raštu savo šio, šios dienos pasisakymo tezes, apibendrinimą, tam, kad Europos parlamente, remdamiesi juo, galėtume priiminėti sprendimus. Ir turiu klausimą susijusi su tuo, kas buvo pasakyta. Ar įmanoma būtų numatyti kokią nors datą, terminą, iki kurio pagrindinių teisų hartija turėtų būti realiai jau įgyvendinama valstybėse narėse. Ir ar manote, kad e, nepatenkinama situacija taikant šį mechanizmą dabar nutols nuo mūsų pakankamai greitai ir ar pavyks mums situaciją pakeisti, ar visgi gali būti taip, kad uh, nepasiseks to padaryti. Ačiū, <clears throat> ponia Labail. Je vous remercie de, de, de, de l'amabilité de vos propos, mais. Dėkoju už jūsų pasiūlymus. Akies krašteliu galėjau stebėti pirmininką ir man susidarė įspūdis, lyg jis nori man pasakyti, kad kalbu uh, pernelik ilgai, tad e, stengiausi kiek įmanoma greičiau užbaigti savo pasisakymą. Na ir dabar dėl pagrindinių teisų hartijos poveikio. Pagrindinių teisų hartija nieko nekeičia, kalbant apie sąjungos kompetencijos rytis. Ir pati savaime reiškia tik tie, kad Europos sąjunga uh, pasirengus atsižvelgti į kai kurios dalykus, kurie iš tikrųjų jau ir iki dabar galiojo. Nesiplėsiu į detalės, bet vienas iš pavyzdžių būtų, pavyzdžiui, žmogaus teisų konvencijos taikymas, bet taip pat ir tiesiog tradicijų taikymas, na, o pagrindinių teisų hartijoje norėta visą tai aiškiai tvirtinti. Taigi, kai kalbame apie visapusišką pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimą, tai turime, omenyje, turime omenyje kai ką, kas iš, tiesų, kas iš tiesų jau egzistuoja laimiai, reikia pasakyti, nes gyvename demokratinėje sistemoje, kur yra draudžiama mirties bausmė ir taip toliau ir panašiai, daug dalykų jau pasiekta. Ir Už viso to slypi dinaminis procesas, įtvirtintas taip pat ir pačioje hartijoje. Tai yra gero valdymo principas, kuris gali siekti tikrai labai toli. Tas pats e, galioja ir šiuo atveju. Tie reikalavimai dėl um, didesnio skaidrumo ir panašių dalykų yra labai svarbus. Aišku, galima sakyti, kad jie įsigalios nuo tada ir tada, nuo rytojaus, bet iš tikrųjų jie jau dabar taikomi. Taigi tiek dėl jūsų pirmojo klausimo. Hartijos santykis su Europos žmogaus teisų konvencija ir taip pat santykis su kitais tarptautiniais instrumentais. Manyčiau, šioje srityje reikėtų būti labai atsargiems ir vengti pernelik skuboto veikimo. Galimybė ES prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos buvo plačiai aptarta. Mhm jungtinių tautų, taip pat žmogaus teisų teismo. Ir lik susidaro toks įspūdis, kad jeigu 27 valstybės narės nuspręstų eiti kitų kelių, tai reikštų nemažų problemų. Tačiau negirdėjome plačiai tuo klausimu pasisakant e, ekspertų. Man regis, kad čia trūksta tam tikros pusiausvėros viena vertus tarp interesų, kuriems atstovauja žmogaus teisų konvencija ir žmogaus teisų teismas ir kita vertus interesų, kurie susijęs su ES teise ir ES teisėjais. Dėl to, manyčiau, būtų gerai, jeigu ES pamastytų apie šį klausimą tam, kad būtų įkurtas pusiausvėra numatantis mechanizmas, kad būtų pasvertos visos, būtų pasvertos abis varstyklių pusės, nes pavojus nemažas. Aš kaip tik žvelgiu į kompiuterį ir gavau e, žinutę nuo vieną teisėją dėl to, kad štai yra paskelbtas jau vienas sprendimas, nes Prancūzijoje kilo nemažas susidomėjimas byla, kai du Alžyro piliečiai buvo sulaikyti ties pasų kontrolės punktų, vykstant į Prancūziją. Ir dabar svarstamas klausimas dėl to, ar jie turėtų būti paleidžiami ar ne. Prancūzijos e, teismai nusprendė vienaip, bet kasacinis teismas kreipėsi į teisingumo teismą ir privalėjo kreiptis teisingumo teismo Ir dabar nuspręsta, kad iš tiesų e, kasacinis teismas galėjo priimti savo ruoštų sprendimą, kad jis turi tokią savarankišką teisę. Įstatymų leidėjai, turiuomenį tiek nacionalinį, tiek europinį įstatymų leidėją, privalo rasti tokią sistemą, kuri leistų priimti efektyvius, veiksmingus sprendimus, nes visuomet turime tą patį korpusą, nacionalinį jo elementą ir taip pat štai dabar dar ir hartiją. Ir tarkim, kalbant apie nediskriminavimo principą, reikia užtikrinti, kad visose teisinėse sistemose vienodai būtų aiškinama šis principas ir um, pripažįstama šis principas. Jeigu yra išsprendžiamas šis iššūkis, tai ES gali be abejo tikėtis ir ES piliečių paramos. Dėkuoju. Panašu, kad klausimų daugiau nebus. Visgi turėsime daugiau klausimų. Pone Geržat. Euh, Atsiprašau, pirmininkė šiek tiek pavėlavau. Todėl negalėjau išklausyti visų pasisakymų. Aš nesu didelė pagrindinių teisų hartijos rėmėja, nes man atrodo, kad šita hartija nėra tokia toli pažengusi kaip Europos žmogaus teisų E, hartiją, ypač duomenų apsaugos klausimų. Žinote, kokiais klausimais pastaruoju metu kalbame, pavyzdžiui, Swifto klausimas. Man būtų įdomu sužinoti, ką Jūs manote apie konkrečiai šitą klausimą. Manau, tai yra labai svarbu, kalbant apie e, teis, teisę ir Europos parlamento poziciją. Nenorėjau apie tai kalbėti, suprantu, kad tai yra jautrus klausimas. Mano nuomonė, pagrindas atsakyti šitą klausimą ir pagrindinė pamoka, ko galėjome išmokti iš žmogaus teisų konvencijos yra faktas, kad teisės turi būti vykdomos ir už mūsų ES ribų. Ta ekstrateritorinis taikymas žmogų, žmogaus teisų reiškia, kad mes turime jas ginti ir tose šalise, kurios galbūt negina šitų teisų. Lygiai tokia pačia gale jos yra taikomos ir Europos Sąjungo, už Europos Sąjungos ribų. Nenorėčiau labai detaliai kalbėti tokių jautrių klausimų, bet man atrodo, kad Europos parlamentas prisijėmė, labai rimtai prisijėmė savo atsakomybę, gal net ir rimčiau negu kai kurios kitos ES institucijos, kurios galbūt nėra išsiugdžiusios tokio, tokio atsakomybės jausmo. Man atrodo, kad sprendimai, kurie dabar yra priimami, galbūt ir nėra paremti tam tikrais įtartinais motyvais, man atrodo, kad dabar priimami sprendimai gali turėti tiesioginės įtakos ankstes, ankstesniai eigai. Mums patinka, kai buvo išspręstas sus, e, klausimas susijęjai e, skrydžiais buvo prisimta atsakomybė ir nacionalinių lygmenių, ir čia parlamente. Mums reikia suprasti, kad šitie nesutarimai kyla dėl ES aktų kai kurie ir dėl Europos žmogaus teisų konvencijos, o rytoj jau jų pagrindas bus pagrindinių teisų hartija. Prisimenu e, pernykštį teisingumo teismo sprendimą dėl. Ne, e, dėl teroristų atakų Londone. E, tas e, Britanijos teismas, e, jo sprendimas buvo kritikuojamas ir pačioje Britanijoje, ir teisingumo teisme, ir žmogaus teisų teisme. Man atrodo, kad jie buvo nustebę, kad valstybė narė gali pati kritikuoti savo teisėjus ir tai padaryti, anksčiau, negu tos kritikos im, imasi žmogaus teisų teismas. Tai yra labai svarbus dalykas, nes tuomet ir žmogaus teisų teismas, ir teisėjai lik ir pirštų rodė, kad vyriausybė turi e, laikytis pagrindinių teisių. Dabar yra ypatingai svarbus momentas, kai ir teisėkuros institucijos, ir kitos šalis turi surasti kelią, kaip įgyvendinti pagrindinių teisų hartiją. Šitą hartiją iškels labai daug svarbių klausimų, kaip ir, pavyzdžiui, taikos palaikymo operacijos. Taigi, realybė keičiasi dabar mums, konkrečiai jums, Europos parlamentui, reikia pasistengti užtikrinti, kad viskas, kas yra daroma Europos Sąjungoje, visa veikla yra tinkama. Reikia žengti tam tikrus, buvo žengti žingsniai, e, kuriant eurą, bendrą rinką, o dabar reikia dirbti pagrindinių teisų srityje ir manau, kad šitą hartiją garantuoja pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Ar yra daugiau klausimų? Jeigu ne, tada pereikime prie kito kalbėtojo pagal mūsų darbo tvarkę. Eiman Makauda. Jis yra Airijos žmogus teisų komisijos, nacionalinių žmogus teisų institucijų Europos grupės pirmininkas. Pone Aud, Makauda, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Man didelė garbė čia būti ir kalbėti šiame komitete pagrindinių teisių klausimų. Labai džiaugiuosi, kad uh, Airijos, kad Airijos žmogus teisų komisija buvo pakviesta kreiptis. Nacionalinės žmogaus teisų institucijos yra nepriklausomos institucijos Jos yra nepriklausomos nuo vyriausybės, nepriklausomos ir nuo, visuot, nuo pilietinės visuomenės. Taigi tai yra tokios unikalios institucijos. Europos tokių nacionalinių institucijų grupė, kuriai nuo 2006-ųjų pirmininkauja Airija, atstovauja 34, 20, 34 tokias institucijas visoje Europoje. 20 iš jų atitinka vadinamai Paryžiaus principą, jungtinių tautų e, nacionalinių institucijų statuso principą. Kai kurios jų yra ES valstybių narių institucijos, kitos ne. E, tokios institucijos tai lik ir toksai, e, tokia banga e, kurti tokias institucijas tam, kad nacionaliniu lygmeniu būtų derinama tarptautinė ir nacionalinė teisė. Jie dirba tam, kad nacionalinė teisė atitiktų žmogaus teisės, dirba kaip amikus kūrė taip pat e, atlieka tyrimus žmogaus teisų klausimais. Junktinių tautų sistemoje tokios organizacijos irgi yra labai svarbios. E, mūsų e, veiklą pripažino jau ir Europos Sąjungoje. ES pagrindinių teisų agentūra e, pripažino nuo pat įkūrimo e, tokių agentūrų nacionalinių lygmenių e, veiklos svarbumą. Tokios, tokios institucijos yra susijusios tam tikrą prasme su ES agentūra. Šita agentūra kreipėsi į nacionalinės institucijas ir taip pat padeda organizuoti Europos grupės susitikimus Vienoje. Pastarajame pranešime, kuris buvo vadinamas nacionalinių žmogaus teisų institucijų ir ES valstybių narių e, veiklos stiprinimas, kuriant e, pagrindinės teisės, Dabar pastaruoju metu tik tai 10 ES valstybių narių e, institucijų atitinka Paryžiaus principą. Kitos šešios dar nepilnai atitinka Paryžiaus principą, bet kai kurios kriterijus atitinka. Taigi Europos agentūra rekomenduoja europinių lygmenių ir tarptautinių lygmenių dirbti efektyviai, kad prižiūrėtumėm ir gerbtumėm, e, saugotumėm e, žmogaus teisės kitame, kitose pasaulio regionuose taip pat kuriasi panašios organizacijos. Mes dėkojame agentūrai už palaikymą ir galime pasakyti, kad e, tai yra modelis, kaip mes norime bendradarbiauti su regioniam institucijom ir paspartinti šitą bendradarbiavimą per atinančius metus. E, Įsigaliuoti Zabono sutarčiai, o taip pat ir pagrindinių teisių hartijai Yra ypatingai svarbu, kad nacionalinių institucijų e, vaidmuo būtų pripažintas ES. Būtent todėl mes labai džiaugiamės, kad turime galimybę čia e, kreiptis į Jūs. E, šitas pasistumėjimas pagrindinių teisių linkme e, rodo, kad pagrindinės teisės e, bus labiau matomas ES. Šita hartija prisidės prie ES pilietybės konceptų sampratos kūrimo ir taip pat prie laisvės saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo. Anksčiau tokia apsauga buvo garantuota pagal teisingumo teismo, e, teismų praktiką ir pagal šeštąjį konvencijos straipsnį, tačiau buvo tam tikrų e, sunkumų. Nacionalinių lygmenių e, institucijos e, dirba kovodamos už pagrindinės teisės ir jos turėtų ES e, interpretuoti kaip partnerius, kurie derina tarptautinę ir nacionalinę teisę. Labai svarbu nuo pirmos, pirmųjų stadijų formuluoti politiką ir ją įgyventi, kaip sakė e, ponia Reding. nacionalinės institucijos yra ta pirminė organizacija, kuri gali tai padaryti. Tai pavyzdžiui, tokios institucijos gali padėti kasdienėme darbe, tar, tarkim, dirbant su pabėgėliais ar kitais atvejais. Taip pat e, kurti, rengti mokymus pasienio pareigūnams ir kitiems pareigūnams, kad jie galėtų dirbti pagal pagrindinių teisų hartiją. E, Airija jau atliko bandomai mokymų projektą. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti ponę e, Redingą, kad jinai gavo šitą būtent portfelį. Jis yra labai svarbus tam, kad ES e, būtų stiprinamas pagrindinių teisių gynimas. Europos žmogaus teisų institucijų grupės vardu kviečiu imtis konkrečių priemonių ir bendradarbiauti kaip Airijos e, institucijos atstovas ir kaip Europos e, bendrų institucijų atstovas. Mes bendradarbiaujame su tarptautiniais e, partneriais, taip pat ir su ES, su parlamentu ir komisija. Ir šiandieninis susitikimas yra to pavyzdys. Manau, kad tai yra svarbus žingsnis į teis, teisingąją kryptimį ir dėkoju už pakvietimą ir tikiuosi, kad ateityje taip pat e, sėkmingai dirbsime. Pirmininkas, ačiū, ponė Makauda. Ir paskutinis mūsų svečias, ponas David Nichols iš Amnesty International. Žodis jums. Thank you very much, uh, Dėkoju, dėkoju, kad pakvietėte Amnesty International dalyvauti šio ryto klausime. Tiesą sakant, norėčiau diskusijas grįžti prie to, kaip Europos parlamentas ir civilinė visuomenė ateityje galėtų pasinaudoti hartėje tam, kad ir kitas ES institucijas būtų atskaitingos ir taip pat užtikrinant, kad teisės aktai būtų aukščiausios kokybės. Na, pirmiausia, pasidalinsiu keliomis bendro pabudžio pastabomis. Na, manau, kad žvelgiant į hartiją, tai būtų svarbu suvokti. Tai pirmiausia, krenta akis štai kas. Tai yra pirmasis e, dokumentas, kuriame pirmas įkit e, yra apjungiamas ekonominės, socialinės ir politinės teisės viename dokumente. Ir tai iš tikrųjų privaloma pobūdžio dokumentas. Tai yra labai svarbus mums uh, Amnesty International ir kitoms žmogaus, žmogaus teisės kovojančias organizacijams, nes tokiu būdu visos teisės yra išryškinamos. Ir tai ypač svarbu, kai bandome išaiškinti žmogaus teisų klausimus ES piliečiams, o taip pat aiškinant ir ES e, politiką bei ES vaidmenį žmogaus teisės rytyje. Antras dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra štai koks. Norėčiau šiek tiek uh, nesutikti su tuo, ką sakė profesorius Makaoda. Uh, Na, nebūtinai e, vertinčiau šį dokumentą kaip revoliucinį, tačiau svarbiausia yra tai, kad dokumente dar sėki įtvirtinami ES jau prisimti įsipareigojimai, e, įsipareigojimai pagal tarptautinę teisę ir kitus aktus. Taip pat e, Jan Jarap minėjo, dėl nuorodų į tarptautinį teisę, čia sutinku su tuo. Na ir labai svarbu, kad ES uh, e, vadovautis ne, ne vien tik tais hartijos nuostatomis, bet darytų kiek įmanoma daugiau nuorodų ir į tarptautinės teisės nuostatas, kurių pagrindų ir buvo sukurta hartija. Taip pat labai svarbu, kai. Uh, e, es, kai vadovavimas į Hartiją santykiuose su trečiosiamis pasaulio šalimis, kurioms Hartija netokia svarbi, tačiau ji galėtų potencialiai būti uh, laikoma mm, ES vertybių išraiška. Na, o jeigu būtų daromas nuorodas į tarptautinę teisę, tai tai būtų visai kitoks svoris. Na, turint visą tai galvoje, tenka pripažinti, kad hartijoje yra naujų teisų tvirtinta. Buvo paminėtas 8 straipsnis ir jame numatyta apsauga, taip pat 41 straipsnis, kur kalbam apie gerą administravimą. Prie šio klausimo tu sugrįši ir šio straipsnio nuostatos atveria puikių galimybių pilietiniai visuomeniai ir Europos parlamentui. Taip pat hartijoje yra naujų formuluočių. Tai minėjo ir kolega e, labai čia priminė remiančių Europos e, tarybos žmogaus teisų konvenciją, o pavyzdžiui ir devintas rapsnis, kur kalbama apie santoką ir kitaip nei Europos žmogaus teisų konvencija čia konkrečiai neįvartinama kaip santoka tarp vyro ir moters. Hartijoje taip pat yra įtvirtinti um, um, precedento teisės atvejai, kurie neminimi Europos žmogaus teisų konvencijoje. Trečia bendro pabudžio pastaba būtų štai kokia. Labai svarbu, kad hartija e, galiotų ne vien tik tais ES piliečiams, bet visiems žmonėms, kuriems sakoma ES jurisdikcija. Na ir jeigu pažvelgsime į hartijos pavadinimą, Tai čia kalbam apie piliečių teisės, bet aš turėčiau pabrėžti, kad jį galioja ne vien tik tais e, piliečiams. Jeigu pažiūrėsime 41, 42 ir 42 straipsnių trečią dalį, tai čia kalbama apie žmonės, kuriems sakoma ES jurisdikcija, panašiai kaip ir Paryžiaus sutirgime. Ir galutinė pastaba iš mano past pusės. Taip, daug kas dar neaišku, nelabai aiškios fr hartijos formuluotės. Uh, ir jas e, padės išsiaiškinti teismo sprendimai, o taip pat ir Europos parlamento bei tarybos bei komisijos veiksmai. Ir sąveika, pavyzdžiui, Hartijoje nelabai aiškiai daromas skirtumas tarp teis ir principų. Na, dabar pa, lydinčiame dokumente tai šiek tiek paaiškinta labiau, bet ne pačioje Hartijoje. Taigi visą tai dar reikia uh, aiškintis per bylas, per Europos e, teisingumo teismo sprendimus, o taip pat ir per Europos parlamento veiksmus per ateinančius metus. Taigi, jeigu viską pažvelgtume iš praktinės perspektyvos, tai yra kaip Europos parlamentas ir pilietinė visuomenė galėtų nuo dabar naudotis hartė, tai pasakysiu, jog aišku, kad galima naudotis dviem būdais. Tai yra pirmiausia užtikrinant, jog bus taisami e, teisės aktai, o taip pat, kad ir parlamentas taisys komisijos teisė, kuros pasiūlymus tam, kad čia atitiktų hartijos nuostatas. O antra, o taip pat parlamentas bei pilietinė visuomenė gali, gali rūpintis, kad pagal kartės nuostatą kitos institucijos būtų traukiamas atsakomybėn, prisimtų atsakomybę. Na ir ypač atkreipčiau dėmesį į kovą su terorizmu, tai yra ir šio ryto sustikimo vienas iš pavadinimų. Antras tai prieklopšio tikimo ir migracijos politika. Čia taip pat labai svarbės hartijos nuostatos. Taigi dėl kovos su terorizmu. Na, hartijos nuostatas e, tiek parlamentui, tiek ir pilietiniai visuomeniai suteikia daugiau užkumo dėl to, kaip, e, kaip komisijos nauji pasiūlymai bei kitų institucijų bei valstybių narių veiksmai galėtų būti vertinami pagal hartijos nuostatas. Pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį. Atkreipsiu dėmesį į juodųjų sąrašų atvejai, tai yra žmonės įtariami teroristinė veikla įtraukiami tuos juodosius sąrašus. Ir kadangi hartijos nuostatos dabar teisiškai privalomas, todėl e, Teisingumo teismas jau priėmė sprendimą, kad jeigu žmonės yra traukiami juodasi sąrašus, jie apie tai turėtų būti informuojami ir jie tai turi teisę apskusti teisme. Tačiau šis procesas dar nebūtinai atitinka tarptautinių žmogaus teisės standartus. E, O pavyzdžiui, kartijos nuostatos, kaip suformuoluotas dabar, dėl e, galimybę gauti žalos atlyginimą arba 41 straipsnio nuostatos dėl gero administravimo, tai šiame straipsnė pasakyta, kad asmuo turėtų būti informuojamas ir išklausytas prieš primant tokį sprendimą. Na, daugelis e, giliausių, sunkiausių žmogaus teisės atveju pažeidimų susijusių su kova su terorizmu, tai susijęs su tuo, kad nelabai yra aiškis rytis, e, kokios kompetencijos tarp valstybių narių, ES, tarptautinėse santykiuose, ypač kai kalba eina apie sulaikymus ir įkalimus nelegaliuose kalėjimuose. Ir taip pat Hartija e, neturės atitinkamos įtakos šiai politikai. Na tai nelabai aišku, kaip buvo pasakyta šiandien ryte. Na, hartija yra privaloma pobėdžio visoms ES institucijams bei organams ir tarnyboms. Taigi visos ES tarnybos ir institucijos savo veiksmuose turėtų gerbti ir laikytis hartijos nuostatų. Ir tai reiškia, jog uh, Europos taryba, Frontex, kitos tarnybos, taip pat išorės veiksmų tarnyba ir jos vyriausiai įgaliotinė bei komisijos pirmininkė taip pat turės laikytis jos nuostatų. Jeigu hartė iš tikrųjų turės galioti visoms institucijoms, agentūroms, tarnyboms, organams, tai. Tai šie organai turėtų būti atsakingi teisingumo teisui, ypač e, kartijos kontekste ir čia aspektą reikės pasiaiškinti per ateinančius metus. Na, Europos parlamentas e, jau remėsi kartiją dėrybose dėl SWIFT, tai buvo minėta. Taigi dabar tikimės, kad e, ir kitų sustarimų atveju parlamentas e, elgsis taip pat, kai kalba jis apie sustarimus su trečiosiomis šalimis, ypač apie tuos atvejus, kai kalba eina apie abipusę teisinę pagalbą bei eks, e, ekstradiciją. E, Na, nesigilinsiu per nelik į diskriminavimo klausimą, nes uh, kolegos apie tai jau kalbėjo. Tačiau tai yra tiesiog esminė hartijos dalis, jau minėta, kad uh, ji papildo Europos. Uh, papildo Europos žmogaus teisų konvenciją, pavyzdžiui, neįgalumą, uh, seksualinę orientaciją, genetinius ypatumus ir taip toliau. Ypač čia taip pat atkreipiu dėmesį į Romus ir LGTP. O toliaus, galiausiai dėl prieglupščio teikimo ir migracijos politikos e, minėjau 19 straipsnio antrąją dalį. Na ir pirmas sėkiai čia konkrečios nuorodos daromas į Europos žmogaus teisų teismo praktiką. Na ir svarbu, kad ne vien tik tais prieglaušio prašytai, bet ir tie žmonės, net, ir kiti žmonės neturėtų būti gražinami į tas šalis, kuriems grėsia kankinamai ir mirties bausmė. Dabar kartijoje yra labai aiškios nuostatos, kuriamis gali vadovautis pilietinė visuomenė ir parlamentas. Taip pat minėjau 41 straipsnį, kur kalbam apie gerą administravimą. Na, matome, kad daug žmonių nukenčia dėl netinkamo viešo administravimo, pavyzdžiui. Kai, ir, kai atnaujame tapatybės dokumentai, dokumentai, leidimai gyventi, atnaujame ar apdarojami prieklapščio tikimo prašymai, šeimų sujungimo atvejai, taigi dabar galima uh, reminti šiomis nuostatomis kreiptis į nacionalinius teismus dėl tokių pažeidimų. Na ir galiausiai dėl pirmo straipsnio. Čia kalbam apie žmogaus orumą. Na ir pirmame straipsnėje pasakyta, kad žmogaus orumas yra viso ko hartijo pagrindas. Ir tai yra labai svarbu, jeigu pažvelgsime į prieglopščio teikimo ir migracijos politiką ateityje. Taip pat šios straipsnio nuostatos yra labai svarbios, e, galvojant apie mūsų pačių kompaniją skirtą žmogaus orumui, o taip pat ir tam, kai mes susitelkime į tai, jo kol kas nesimato, ekonominių, socialinių e, teisų, jos netokios išryškintos. Ačiū. Ačiū, ponė Nikolsai. Dar turime šiek tiek laiko, galime pradėti diskusijas. Point, yes. Ar kas norėtų užduoti klausimą, prašom. Prisistatykite, žodis jums. Ačiū. Esu Žanmikelė Giordano iš Italijos ir esu atsakingas už konsultacijas su ES institucijomis Bruselėje. Praėjusio posėdžio metu dėja negalėjau dalyvauti ir turiu štai porą klausimų, italų kalbą jūs pateiksiu. Dėl prieglapšio steikimo teisės. Mano šalyje buvo patvirtintas įstatymas, pagal kurį galima pasiklausyti taip pat ir legalių migrantų. Tas įstatymas buvo priimtas ir ypatingasis jungtinių tautų įgaliotinis e, pasisakė to klausimu, taip pat žinau ir komisijos narė Rėding. Taigi klausimas, kokią išvadą galima padaryti, turint mintyje tuos nacionalinius įstatymus, kurie neretai prieštarauja ES teisai. Toliau dėl e, privačios sferos. Šiuo metu Italijos svarstomas įstatymo projektas, pagal kurį būtų draudžiama skelbti um, žmonių padarysių nusikaltimus atvaizdus um, spaudoje. Koks jūsų būtų nusistatymas dėl šio klausimo? Ar dar bus klausimų? Le, Aš esu iš Jurolem. Mes dirbame su tautinėmis ir lingvistinėmis mažumomis. Esame nevyriausybinė organizacija. Sekdamas diskusiją, manau, kad čia yra kažkoks e, tam tikras atitru, atotrukis. Ką jūs siūlote, jeigu yra valstybių narių, kurios nesilaiko tų, tų nuostatų, kurios ES yra priimtos dėl e, nacionalinių ir lingvistinių nediskriminavimo, nes yra valstybių, kurios to nesilaiko. Komisarė šiandien ryte sakė, kad negalima kištis į valstybių narių kalbų politiką, vidinę kalbų politiką. Kaip galima tai susijęti, man atrodo, kad čia yra tam tikras praga. Ačiū už klausimus. Ar dar kas nors turi klausimų? Ar yra daugiau pakeltų rankų, pasiūlymų? Ne. Tada kreipsimės į mūsų svečius. Man atrodo, kad konkretus klausimas buvo užduotas profesoriui Rodota. Galbūt jisai norėtų atsakyti į klausimą ypatingai susijusi su padėtimi Italijoje. Ir tada dar kartą pažiūrėsime, gal bus iškilę daugiau klausimų. Profesoriu Rodota, žodis jums. La rilevanza di ciò che sta avvenendo in Italia Dėl to, kas šiuo metu vyksta Italijoje ir kas susijęs su pagrindiniu teisų hartija, tai iš esmės netiesiogiai išiškėjo ir prieš porą dienų padarytėme komisijos narės Reding, kuri pasisakė šiandien pareiškime. Ji priminė, kad komisija atidžiai stebės Italijos parlamento veiklą ir šio įstatymo svarstymą, ypač turėdama mintyje 11 straipsnį ir dėrėjimą su juo, kadangi 11 straipsnė yra kalbama apie žodžio laisvę, apie informacijos pateikimo laisvę. Ir iš tiesų nebejotina, kad tai yra kontekstas, kurį reikėtų vertinti hartijos, pagal hartijos nuostatas. Nenoriu pateikti naujų vertinimų ir kartoti to, ką sakiau Italijoje. Aš Italijoje nuolat kritikuoju šį įstatymą. Tiesiog noriu atkreipti dėmesį į tai, kad šioje diskusijoje dažnai atsispindi vienas bendro pabudžio aspektas, kuris įtrauktas taip pat ir į hartiją. Tai yra santykis tarp to, tų naujų privataus gyvenimo formų. E, hartijoje kalbama apie naują duomenų apsaugą, kitokią duomenų apsaugą, palyginti su šeimų apsauga. Septintame Hartijos straipsnėje yra speciali aštunta dalis dėl duomenų apsaugos. Taigi, santykis tarp šios naujos privataus gyvenimo plotmės ir teisės informacija susijęs su poro akivaizdžių dalykų, kurie aiškiai atsispindi hartijoje. Tai yra, viena vertus turime teisę informaciją, Ir čia kyla klausimas dėl interesų suderinimo su kitais esminiais klausimais, kurie vėlgi atsispindi hartijoje. Na pavyzdžiui, imkime straipsnį dėl gero valdymo ir administracijos skaidrumo. Iš karto pastebėsime, kad teisė laisvai reikšti nuomonę sustiprinama ten, kur yra siekiama įgyvendinti, užtikrinti kitų principų taikymą, kaip kad pavyzdžiui gerą valdymą. Tai yra politinio gyvenimo, sakykime, apsauga. Ir čia galima vartoti bendro pobūdžio savoką ne tik dėl to, kad jos kilmė yra susijusi su JAV, bet ir dėl to, kad ir žmogaus teisų teismas apie tai kalba. Turiu omenyje viešus asmenis, kaip kad politikus, kurie perima tam tikras funkcijas valstybės valdyme ir čia jau piliečių teisė informacija nusferia to asmens privačius interesus, taigi jie lik antram plane atsiduria dėl tokio požiūrio. Ir čia hartija tampa dvigubai tiek svarbi. Norėčiau pasinaudoti taip pat progą dar grįžti prie vienos temos, apie kurią užsiminiau savo pasisakymę ir ponas profesorius Labei taip pat apie tai kalbėjo. Pagrindinių teisių hartija yra teisiškai pareigojantis dokumentas, tapo teisiškai pareigojantis dokumentas, nors ir nėra prilygdamas sutartims. Ir ši hartija jau buvo pritaikyta šimtuose konstitucinių teismų sprendimuose, teisingumo teismo sprendimuose ir taip pat kitų jurisdikcijų teisėjų priimtose sprendimuose. Dėl to, kad egzistuoja tam tikras bendras paveldas, apie kurį, kurio negalima pamiršti. Ir tokie sprendimai parodė, kad kritikuoti hartiją nėra priimtina. Nes vis dar daug kur yra manoma, kad hartija tik šiek tiek labiau sustiprina ekonominę ES veikimo pakraipą. Tuo metu aš stengiausi atkreipti dėmesį į tai, kad čia nekalbama apie vien tik ekonominį aspektą. Tiek turint mintyje hartiją, tiek ir patį mandatą įgaliojimus. Hartija nesiekiama sustiprinti ekonominių tradicinių laisvių, bet pripažinti pagrindinės žmon, žmogaus teisės, kurios gali susikirsti su tuo tradiciniu į rinką orientuotu požiūriu. Ta reikia turėti mintyje. Italijoje veikia tinklapis, noriu atkreipti dėmesį į jį, kuris buvo įsteigtas bendradarbiaujant teisėsaugos institucijoms iš įvairių valstybių narių. Ir tame tinklapyje yra surinkti visi tie sprendimai, jų prieimimo kalba ir norėjau tiesiog atkreipti jūsų dėmesį į tai. Be kita ko ir dėl to, kad dar labiau pabrėžčiau savo anksčiau išsakytą mintį teismai buvo tikrai labai aktyvūs šioje srityje ir toliau išlieka aktyvūs, bet dabar jau atėjo metas įstatymų leidėjui prisijimti specifinę atsakomybę šioje srityje ir tas pasakytina taip pat ir apie Europos parlamentą. Antraip, e, Europa taps tiesiog teisėjų Europą. Teisingumo teismas sustiprino sutarčių taikymą ir prisidėjo prie pagrindinių teisių hartijos pripažinimo, kas jau yra plačiai pripažįstama. Point please. Dar ponas Džerom nori atsakyti į klausimą, prašom. Ačiū pirmininkė, labai trumpai dėl pabėgėlių nu, galiu pranešti, kad per vasarą, rudenį pagrindinių teisų agentūra paskelbs tyrimų, tyrimus apie 27 valstybių narių pasienio padėtį ir žvelgsime į gražinimo direktyvos atitinkamus straipsnius ir į padėtį. Pirmoji ataskaita bus apie sulaikymą pasienyje. Mes čia tikrai randame įvairiausių problemų, pažeidimų. Grįžtant prie ankstesnės diskusijos, tai iš tikrųjų yra klausimas, kur taikome ne tik tai ES teisę, bet ir ES žmogus teisų konvenciją ir kitus ES aktus. Taigi, e, tas, tą padėtį pasienyje matuosime, vertinsime būtent pagal šitus dokumentus. Taip pat atliktas, buvo atliktas tyrimas apie nelydimus mažamečius. Mes e, penkiose, šešiose valstybėse narėse kalbinome tokius mažamečius, kelius šimtus tokių mažamečių, kad galėtumėm įvertinti, kokia yra padėtis ir iškilo įvairiausių įdomių problemų. Dėl teisinės pagalbos prieglopšio prašytojams ir imigrantams, kurie perina per, per, per sienas, kokios, e, ko, kokia teisinė pagalba jiems skiriama, ar jie to patenkinti, taigi čia bus kitas tyrimas. Taigi agentūra dirba tokiuose e, sritise ir diskusija vyksta ir su parlamentu, ir su komisija. Ačiū. Pone Džerom. Pone Džerom. Žodis jums ir baigsime diskusijas. Ačiū. Dėl prieglopšio klausimo. Mūsų kolegos iš, jų, iš jungtinių tautų žmogaus teisų atitinkamo organizacijos galėtų pateikti išsamesnį atsakymą į šitą klausimą, bet norėčiau pabrėžti, kad mes aktyviai remiame pasiūlymus, kuriuos gauname iš Europos komisijos. Tai būtent pasiūlymai susiję su prieglopščio, politi... prieglopščio mm, teisės aktų tobulinimu, siekiant sukurti geresnės procedūrinės garantijas prieglopšio siekiantiems asmenims, taip pat e, suteikti prieigą prie įvairiausių teisų, taip pat ir ekonominių, socialinių teisų tiems asmenims, kurie, e, kuriems yra skiriama apsauga e, plačiaja prasme pagal visus tarptautinius teisės aktus. Kalbant apie dabartinę Italijos situaciją, norėčiau pasakyti, kad e, komisarė atsakinga už, už žmogaus teisės lankėsi Italijoje šių metų vasarį. Iš tiesų, žmogaus teisų padėtis prieglopšio ir migracijos srityje buvo darbo tvarkėje, vien tai buvo vieni iš svarbiausių darbo tvarkės klausimų. Tikrai turime nedaug laiko, negaliu išsamei pakalbėti. Ten Diskusijos vyko net dvi dienas. Buvo kalbama su vyriausybės atstovais, su abiejų parlamento rūmų atstovais. Galiu pasakyti tik tiek, kad buvo klausimų, dėl kurių požiūriai lik ir sutapo. Pavyzdžiui, dėl sėkmingų prieglopšio prašymų skaičiaus, taip pat dėl sąlygų pabėgėlių centre, kur komisarė buvo informuota, jinai tenai lankėsi. Tačiau buvo ir tokių klausimų, kur matėme daugiau problemų. Pavyzdžiui, saugumo integracijos politikos saugumo aspektas, žiniasklaida, stereotipai, e, stereotipai apie migrantus, jų siejimas su nusikalstamumu ir tikriausiai svarbiausia, tai politika, vyriausybės politika nustumti tuos atplaukiančius link Libijos. Tuomet mums buvo paaiškinta, kad nors Libija nėra pasirašiusi Ženevos konvencijos, kurią jungtinės, bet jungtinės tautos ten veikia. Mūsų kolegos iš jungtinių tautų Libijoje nutraukė darbą ir tuo metu tai buvo, buvo pateiktas toksai uh, E, paaiškinimas ir mūsų jis neįtikino. Nes Libija. Tas paaiškinimas buvo toks, kad Libija tiesiog nėra pasirašusi konvencijos. Komisarė tai supranta kaip didelę problemą ir tai yra reformom pavyzdys. Ačiū, pirmininkė. Dabar kreipsiuosi į antrosios dalies ekspertus. Galbūt tiesiog iš eilės. Jūs pirmas, ponė Nikolsai, jums žodis ir tada kiekvienas trumpai apibendrinkite. Um, very, very Dėkuoju labai trumpai. Norėčiau pritėti tam, ką sakė kolega iš jūro. Uh, Lang, nes tikrai galiu patikinti, kad pilietinė visuomenė daug neaiškumo dėl dabartinės padėties, dėl to, kaip jį keisis per ateinančius mėnesius. Na ir nepadeda tai, jog e, iš skirtingų institucijų, tiek ES, tiek ir iš valstybių narių, girdime susikirtančių žinių dėl to, kaip bus e, pasinaudojama hartijos nuostatomis. Na, Na tai pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti, ar komisijos komunikatas, kurį pateiks rudenį, padės lab, geriau suprasti padėtį. Na tai, kas buvo pasakyti, labai svarbu. Tai yra, kad ne vien tik tais teisingumo teismo teisėjai turėtų nuspręsti, kaip ateitie bus vadovavimasi hartijos nuostatomis. Ir politikai tai turėtų daryti tiek čia, tiek e, Europos parlamente, tiek ir nacionaliniuose parlamentuose. Nacionalinių parlamentų nariai turėtų vertinti jų vyriausybės darbą pagal hartijos nuostatas, o taip pat ir Europos parlamentas turėtų patvirtinti maksimalistinį požiūrį į kartį ir labai svarbu pasirūpinti, kad jau nuo dabar, bet e, nebūtinai laukiant rudens, kai viskas kiek paaiškės, kad jau dabar parlamentarai naudotųsi kartį savo darbo pagrindui ir darytų nuorodas į uh, tarptautinės teisės standartus, keičiant teisės aktus ir raginti ES kitas institucijas būti atskaitingoms e, pagal hartiją, skaitant ir užsienio politikos sritį. Dėkuoju ponas Makauda, dėkuoju labai trumpai, ponė pirmininkė, pirmiausia. Pastebėsiu, kad tikimės, jog komisijos komunikatas tikrai leis geriau suprasti, kaip bus taikomas hartija. Vėlgi, klausimai yra svarbus ir nacionaliniams žmogus teisų apsaugos institucijams. Mes kalbame apie prieglapsį tikėjimą, migraciją ir nacionaliniu lygiu, manau, galima užtikrinti labai dinamiškai, kad būtų laikomasi standartų, kad vyriausybės vadovatųsi tais standartais kurdamos ir užtikrindamas nacionalinių žmogaus teisų apsaugos e, tarnybų veiklą. Dėkoju, ponas Privo. Na, aš manau, kad jau pakankamai dažnai minėjome, kad hartija yra pritaikoma tik tam tikrais lygmenėmis, pavyzdžiui, ES politikoje ir nevyriausybinėms organizacijoms yra svarbu hartiją vertinti kaip tam tikrą matą. Nereikėtų pirmiausia laukti teisės aktų um, atnaujinimo ir pritaikymo, reikia imtis veiksmų jau dabar ir būtų gerai, jeigu galėtume taip pat ir stebėti, stebėsinos veiksmus at, atlikti vairios veiklos. Mes kaip nevyriausybinės organizacijos turime tai daryti, užsiimti lobistiniu darbu, taip pat ir ES institucijose, institucijose, kurios kol kas dar dėlse visgi šiam, su šio procesu. Merci. Un, un, un mot pour dire que, que, que l'exercice est tout de même extraordinairement compliqué parce que. Ačiū. Na, klausimas tikrai labai kompleksiškas. Pagrindinės teisės yra bendras mažiausias vardiklis be abejo, bet nereikėtų pamiršti, kad mes visi turime savo konstitucinės teisės tradicijas ir teisės sistemas savo šalyse, tad būtų gerai, jeigu ES užsiimtų tam tikro balanso sukūrimu tam, kad visą tą įvairovę būtų galima suvienyti. Taigi svarbiausia savoka per artimiausius metus bus subsidiarumo principas. Bet ne taip, kaip šiuo metu tai traktuoja įstatymų leidėjas, bet taip, kaip mes visi atsižvelgdami į nacionalinius ypatumus galime išsaugoti tai, kas mums svarbu. Ta padaryti sudėtinga ir iki ES įkūrimo ne vienai tautai to dar neteko daryti, tad manau, kad ateinantis metai bus tikrai labai įdomus. Dėkuoju, dėkuoju už trumpus pasisakymus. Na, atrodo, daugiau nėra norančių pasisakyti ir užduoti klausimus, kągi galime pereiti prie išvadų ir baigiamųjų šio įdomaus seminaro vykusio keletą dienų išvadų. Taigi suteiksiu žodį poniai Kingai Gal. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, sudėtinga apibendrinti tai, kas buvo pasakyta čia vakar ir šiandieną, nes aptarti klausimai yra labai sudėtingi. Na, aišku, suvokime, kad tai iš tikrųjų svarbus esminis momentas ES gyvenime žmogus teisų apsaugos rytyje įsigalios Lisabono sutarčiai, o hartai tapusiai privalomo pobūdžio E, mes užtikriname didesnę žmogaus teisų apsaugą. Na ir dabar visos institucijos turi galimybę uh, prisidėti prie šios ryties kūrimo, taip pat joms tenka ir atsakomybė už tai. Taigi dar sėki norėčiau pabrėžti savoką atsakomybę, tai yra visų institucijų atsakomybė. Uh, tarnybų atsakomybę. Viską mes dabar turime, ko reikia. Ir klausimas, kaip mes pasinaudosime visomis turimomis priemonėmis, mechanizmais tam, kad būtų užtikrinta žmogaus teisė apsauga. Buvo labai malonu išklausyti komisarės, kuri labai aiškiai pasakė, kad nebus, visiškai nebus toleruojami hartijos pažeidimai, kad komisija atidžiai stebės, kaip uh, įvairiais lygmenimis bus e, e, laikomasi hartijos, pavyzdžiui, teisėkuros procese, gyvendinimo procese, taip pat kaip ir valstybės narės įgyvendins e, bendrijos teisę ir kaip tas įgyvenimas atitiks hartijos nuostatas. Taip pat išklausėme ir agentūros direktoriaus, kuris labai aiškiai pasakė, kad taip, mes turime specifinė institucija, tarnyba, kurios užduotis yra rinkti ir teikti duomenis apie žmogaus teisų užtikrinimą, kurios ir yra kartijos širdis. Bus rengiamos ataskaitos ir, ir jos leis mums daryti platų vaizdą apie tai, kas vyks Europos Sąjungoje o taip pat agentūra privalės mums priminti ES ir valstybių narių prisimtus tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje. Norėčiau prisiminti pono Jaro pasisakymą. Neturėtume pamiršti tų įsipareigojimų, kurias uh, kurias e, prisėmė ES ir valstybės narės pagal tarptautinės sutartis vakar po pietų. Mes kalbėjome apie teismų vaidmenį šiame kontekste, užtikrinant pagrindinės teisės. Taip pat buvo kalbama apie tai, koks vaidmuo tenka konstituciniams teiksmams, e, teisingumo teismas e, e, Luksemburgė ir žmogaus teisų teismui Strasbūrė kalbėjome apie žmogaus teisų konvencijos vaidmenį ir abiejų teismų um, vaidmenį prisijungus prie žmogaus teisų konvencijos ir tai atveria naujų didelių galimybių tačiau kitą vertus turėtume daug dėmesio skirti detalėms, nes galiausiai galbūt jos ateitie ir neleis tinkamai veikti institucijoms. Na ir aišku, Ypatingas vaidmuo tenka akademikams, nacionaliniams žmogaus teisų apsaugos institucijams, o taip pat ir tarptautinėms nevyriausybėms organizacijoms, kurios dirba šioje srityje nes būtent šie organai kasdieninėme gyvenime padės užtikrinti sąsąją tarp to, kas vyksta kasdienybėje ir to, ką gali ir privalo padaryti ES institucijos. Taip, nauja sąranga yra gera, puiku, kad jie turime. Na, yra pirmasis etapas ir, dar, ir kol kas dar nevėga įmanoma viską įvertinti, tačiau praktika, darbo procesai visą tai parodys. Bet jeigu negalėsime užtikrinti sąsąją su piliečių kasdieniniu gyvenimu, tai tuomet per medžius nebematysime miško. Taigi buvo labai naudinga išklausyti visų pasisakymų, rengiant mūsų pranešimą dėl pagrindinių teisų. Manau, kad parlamentas dabar turėtų sekti tai, ką daro skirtingos institucijos, rūp, stebėti, ar jos atlieka joms skirtas užduotis, kaip jos tai uh, daro, ar atitinka hartijos nuostatas. Taigi dabar mūsų užduotis stebėti visą tai ir sureaguoti į kitų institucijų veiklą, kai pribręs laikas priimti sprendimus. Ir tai toli graž nereiškia, kad mes turėtume perimti jų darbą. Man rodos, štai taip galima būtų trumpai apibendrinti uh, diskusijų rezultatus. Manau, kad visi turėtume pasinaudoti šią galimybę, nes e, jų tokių galimybių nebūna daug ir jeigu mes e, tinkamai ją pasinaudotume, tai tai turėtų didelį poveikį. Tiesiog pasinaudokime tomis turimomis institucijomis, mechanizmais. Na ir ir pasirūpinkime, kad iš tikrųjų tokotų piliečių gyvenimą. Ačiū. Dėkoju. Lybė komiteto e, e, vardu kovojame visiems prelegentams. Dėkoju ir pilietinės visuomenės, akademinio pasaulio institucijų atstovams, kurie dalyvavo šiame seminare keletą pastarųjų valandų šiandieną ir vakar. Taip pat dėkojame ir parlamento nariams, kurie nepasivargino dalyvauti, kurie, kurie atvyko į diskusijas, o taip pat dėkojame ir poniai Kingai Gal, kuri yra iškili e, parlamento narė, lyba komiteto valdybos narė, o taip pat ir uh, pranešėja e, rengusi pranešimą dėl ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos. Jie puikiai padirbo ir parengė pranešimą labai laiku. Būtina suvokti, kad tikrai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Lisabonos sutartis yra išsiaiškinti reiškia, kad prasidėjo naujas etapas, tai yra gera žinia, nežiūrint e, tos milžiniškos ekonominės ir finansinės krizės, kuri tarsi užgožė e, visas kitas sritis, naujienas, įtakoja visų mūsų gyvenimą. Na ir nežiūrint visų mūsų laukiančių iššūkių e, masto, nežiūrint viso to, uh, kad e, Lisabono startis didel, turi didelį įtaką instituciniai sąrangai. Visi prisimename diskusijas, e, kurias lytėjo Lisabono starties įsigyvenimą. Vis dėlto Lisabonos sutartis yra ypatingas žingsnis užtikrinant piliečių teisės. Tai yra didelis civilizacinis pasiekimas. įtvirtinantis, dar labiau įtvirtinantis teisinės viršenybės principą. Na ir dabar e, svarbiausia yra orientuotis į bylo teisų bylą. Ir svarbu, kad e, parlam. Mm Aš sakyčiau, kad ES problema ne tai, kad trūksta vertybių ar teisų, kad Europos teisingumo teismo doktrinoje netrūksta tų teisų ir vertybių, bet aš manau, kad Europinėse diskusijose būtent jų pristinga. Ir manau, kad mes turėtume šiandien nešti daugiau šviesos, kai kalbame apie principus mes turėtume visą tai pakilėti Europinį lygmenį, skirti kiek manoma daugiau dėmesio šiems principams ir manau, kad įsigaliojus Lisabono surčiai kaip tik ir turime puikias padaryti tam galimybės, nes dabar ES prisijungus prie žmogaus teisų konvencijos Mes dabar turime. Mes turime teisinės priemonės, mes turime teisės teisingumo ir saugumo erdvę. Turime mechanizmus ir žengėme didelį žingsnį į priekį. Ir tokiu būdu šios jurisdikcijos patenka į teisingumo teismo atsakomybės rytį ir taip pat prasidėjo naujas dialogas, kuris vyks tarp Strasbūro e, žmogaus teisų teismo ir Luksemburgo teisingumo teismo. Aišku, tai nebus lengva. Jau kuris laikas teko skirti dėmesiems klausimams. AFKO lybė komitete plenarinėse sesijose Europos parlamente apie tai diskutavome. Uh, Na ir dabar puikiai suvokėme, geriau negu kad bet kada anksčiau, kad yra daug techninių aspektų ir klausimų. Sudėtingų techninių klausimų ir dabar svarbiausias ir yra didelių politinių iššūkių, kurias reikia spręsti ir visų E, šių dilemų nepavyks išspręsti vienu mostu, prireiks laiko ir daug pastangų. Taigi, dar sėki, naudodamasis progą, primenu, kad Lisabonos sutartis nebuvo skirti apl aplengvinti parlamentarų gyvenimą mūsų parlamente. Priešingai, ji apsungins mūsų gyvenimą, reikalavimai mums vis aukštesni. Ir beje, mes patys busime daug labiau atskaitingi mūsų piliečių atžvilgių, nes gavę daugiau galių, e, daugiau galiojimų, kompetencijų, reiškia, kad mes turime didesnį atsakomybę ir atskaitomybę mūsų piliečių atžvilgių. Ir beje, Apibendrinant šio seminaro rezultatus, reikia pasakyti, kad Europos piliečiai nebenori daugiau suteikti daugiau galių šiam europiniam projektui, jeigu nebus pakankamai aiškiai ir skaidriai užtikrinta, kad e, kiekvieną žingsnį lydės papildomos garantijos bei jų teisų, piliečių teisų apsauga. Būtent tai ir lemia šios pagrindės hartijos žavesi. Ji yra papildoma ir ji užtikrina tų teisų apsaugą, kurias metams einant uh, išsikovojo ES žmonės, e, kiekviena valstybė narė pavienė paėmus ir mes dabar pasiekėme naują etapą, mūsų pagrindės apsaugos etapą. Sakyčiau, tai yra naujos kartos teisės, kurios yra suformuoluotos labai moderniai moderniai bet kuriuo atžvilgiu. Ir tikrai pasirūpinsime, kad nenukentėtų tos teisės, kurios metų ir šimmečių bėgiai įsikovojo valstybės narės, piliečiai, kurios e, įtvirtintos jų konstitucijose, apgintos jų konstitucinių teismų, uh, Ir dabar valstybės narės irgi turės nešti savo įnašą, užtikrinant jų piliečių teisės, mes turime apvienyti savo jėgas, tai nebus lengva, tai parodė ir šios diskusijos. Na ir kai kurie prelegentai pakankamai aiškiai apie tai pasisakė, taigi iššūkis milžiniškas. Ir būtent dėl šios priežasties verta kad mes nesustotume Ir mes parlamentas prarasim savo tikinumą, jeigu pamesime svarbių iš akių tai, kas svarbiausia, tai yra piliečius, vertybės. Ir jeigu nebus europinių teisų akto, nebus ir europinio konstitucinio teismo. Taigi dėkoju, dėkoju už jų laiką ir dėkoju už jūsų labai aiškias išvadas. Dėkoju, posėdis baigtas.